posėdį. For... Turime tik vieną valandą dviem pranešimams aptarti, todėl norėčiau pradėti posėdį. Kai kas vėluoja, bet negalime laukti, kol visi susirinks. Taigi pradėsime svarstyti pranešimą dėl ES makro regionių strategijų raidą. Fransuo Alfonsi tai e, yra dokumentas paruoštas. Norėčiau suteikti Jums žodį, pristatyti šitą dokumentą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Trumpai pristatysiu dokumentą, kuris yra pateiktas visiems komiteto nariams. E, kalbama apie e, Europos ES makroregionų raidą. Reikia prisiminti, kad pirmas e, mikroregionas buvo įkurtas Baltijos jūros e, regione 2009 metais ir norima užtikrinti tam tikrą vientisumą tose makroregionuose E, derinti veiksmus, taigi e, pirmas makroregionas yra paremtas keturiais e, ramščiais arba keturiomis strateginėmis kryptimis. Siekiama sustik, sustiprinti dabar makroregiono veiklą, taip pat plėtoti jūrų erdvę, užtikrinti, kad būtų gyvendinama deramai regioninė politika, derinamos įvairios programos, pavyzdžiui, te, transeuropinių tinklų ar jūrininkystės politikos programos ir priemonės. Uh, E, tai tam tikras naujas aspektas teritorinio bendradarbiavimo srityje ir tai atitinka trečias anglodos politikos tikslą. E, po keleto metų galima pagalvoti apie jau sukauptą patirtį ir galima pasakyti, kad e, tai yra nauja kryptis ES pagrįsta teritoriniu aspektu. Ir uh, Europos idėja tokiu būdu plėtojama įkūrus, e, kuriant makro regionus. Tai yra teritorija jungianti žmonės su panašia gyvenamąją patirtimi, gyvenančius panašioje aplinkoje ir siekiama išplėtoti bendradarbiavimą, dalytis prie volėmis. Uh, 2011 metais e, birželį buvo paskelbta e, ataskaita apie e, sukauptą patirtį ir buvo kalbama apie tai, kad reikia plėtoti toliau makro regionų strategiją. Taip pat Dunojaus makro regiono strategija yra paskelbta. Reikia pabrėžti, kad E, makro regionų valdymas yra gana sudėtingas, reikia suteikti nemažai techninės pagalbos šioje srityje ir šiandieną galima pasakyti, kad e, geri teigiami rezultatai neišriškėja iš karto. Ir reikia užtikrinti taip pat, kad makroregionai netaptų tik kažkokia pinigų ryjimo mašina ir neduotų jokių veiksmingų rezultatų. Reikia galvoti, kaip finansuoti, kol kas nėra nei naujų finansavimo būdų numatyta, nei naujo reglamento, kuris reglamentuotų šią sritį. E, E, tačiau buvo e, patvirtintas požiūris, kad reikia derinti institucinės priemonės, e, pritarti naujų projektų plėtotai. Ir galima pasakyti, kad bandoma makroregionuose užtikrinti pusiausvirą ir taip pat bus derinami veiksmai su būsimu etapu regionės. E, plėtros 14-20 metais. Mes e, matome, kad makro regionai, gyvendant strategiją, gali išplėtoti savo e, potencialą, gali sustiprinti sanglaudos politiką, e, taip pat paskatinti plėtotę įvairiuose sektoriuose galima pasinaudoti tam tikromis papildomomis priemonėmis ir sukurti tikras e, sinergijas. E, dar vienas privalumas e, strategijos makroregionų yra tai, kad užtikrinamas geresnis bendradarbiavimas tarp įvairių priemonių ES, ypač gyventinant investicijų reikalaujančias problemas. Galima uh, veiksmingiau panaudoti nacionalius, regioninius, ES išteklius, e, juos nukreipti vienam tikslui ir tai yra naudinga visiems. Be to, e, makroekon... regionų strategija suteikia naują aspektą kaiminystiai. Kaiminystės politikai užtikrinamas geresnis dialogas, nes e, galvojama apie tam tikros teritorijos didesnės plėtotę. E, Tačiau egzistuoja tam tikri sunkumai. Aš minėjau jau kai kurias problemas. Dar paminėsiu, kad pirma problema yra ta, kad kiekvienas makro regionas yra tarsi dvigubos dimensijos. E, kalbama apie teritorinę dimensiją arba aspektą ir funkcinį aspektą e, pagal nubrėžtus prioritetus. Toks e, tie dvi, du aspektai E, ne visuomet leidžia tolygiai plėtoti regionus. E, užima labai daug laiko veiksmų planavimas, vienerius, dviejus metus, taip pat reikia galvoti, kaip apibriežti svarbiausius prioritetus makro regionuose ir įdėkti valdymą veiksmingą. Kita vertus, makro regionų Mm, valdymas e, galėtų e, būti siemas ir su tarp vyriausybinio, tarp valstybinio valdymo elementais. Galbūt reikėtų geriau galvoti ne apie tokio būdo valdymą, bet apie daugia pakopę valdyseną įgyvendant makroregionų strategiją, nes tai yra Europos Sąjungos vienas iš tikslų ir e, susijęs su regionų plėtojimo dalykais. Kol kas galima pasakyti, kad e, e, reikia užtikrinti vientisą požiūrį, nes kiekvieną kartą, kuriant makro regioną, reikia galvoti apie iniciatyvą iš apačios kylančią. Ir reikia atsižvelgti į taip pat kaiminystės politikos aspektą, tvirtinant projektus. Reikia galvoti apie platesnę regionę politiką, ne apie užsienio politiką. Pavyzdžiui, galvoti, kaip plėtoti tam tikros upės e, didelį regioną. Makro regioninė strategija turėtų būti dalis didesnio paveikslo ir nereikėtų galvoti apie kažkokius politinius veiksmus kasdien. Galima pagalvoti apie makroregionų hartiją, kuri galėtų aiškiau apibrėžti perspektyvas tokių regionų ir nenumatytų saistančių dalykų, bet e, galėtų būti plėtojama bėgant laikui. Dėl planavimo etapo kiekvienam makro regionui reikia galvoti apie ateitį, kaip atrodys valdymas ateityje. Taryba yra e, patvirtinusi sprendimą ir komisija dabar atsakinga už iš anksinio planavimo etapą, bet jinai nebūtinai turi išteklių, kadangi tai susiję ir su pinigais, ir su e, žmogiškaisiais ištekliais. parama makroregionams turi būti skiriama iš e, lėšus ir priemonių siejamų su e, tarp regioninė politika. Ir taip pat reikia numatyti finansavimą 14-20 metams. Šis darbas turi atitikti sanklaudos politikos planuojamas priemonės. daug e, reikia stipriai remti iš ankstinio planavimo etapą ir vyriausybinės struktūras. Taip pat labai svarbus yra e, papildomas finansavimas, tai turi būti vienas iš atrankos kriterijų, kai e, patvirtinti jau bus makro regionai. Makro regionas prašantis es finansavimo turi atitikti atitinkamus kriterijus. Dėl makro regiono dar galiu pasakyti, kad esame kryškelėje. Kai kurie makro regionai pradėjo veikti, e, kai kur patirtis yra teigiama. Niekas negali tam prieštarauti ir taip pat atsiranda ir atsiras naujų per būsimąjį programavimo laikotarpį ir mes turime labai e, gerai pasižiūrėti į teigiamą patirtį ir galvoti, kaip integruoti viską į būsimas programas. Dabar dar nuome, e, norėčiau paminėti keletą kitų dalykų. Pasakysiu, kad daug problemų lieka šiandien ir mes ateityje dar kalbėsime apie jas, tačiau noriu paminėti kai kurias problemas, noriu paaiškinti, kodėl reikia imtis iniciatyvų e, makro e, regiono plėtotėje viduržėmio jūros regione. E, aš bendravau su regionės valčios atstovais pastaruoju metu daug, pamačiau, kad žmonės yra labai atviri, laukia, kol uh, bus imtasi teisingų e, žingsnių. Viduržėmio jūros regionas yra regionas, e, kurio istorija, kultūrinė patirtis, aplinka yra panaši, tai yra Pietų Europa. E, gyvena labai nemažai gyventojų šiame regione ir reikėtų pasinaudoti galimybėmis, pasinaudoti makro regionių požiūrių. Be to, ši sritis, teritorija yra labai didelė ir galima pagalvoti, koks būtų teisingas makro regioninis požiūris. Yra keletas Adrijos jūros, Joninų jūros iniciatyvų. Taip pat rytų viduržėmio jūros regione imtasi kai kurių iniciatyvų, reikia gerinti bendradarbiavimą, reikia galvoti apie vieną ar porą makro regionų, pavyzdžiui, rytų vakarų viduržėmio jūros regioną ir tai e, leis mums galbūt geriau derinti veiksmus ir tikiuosi, kad ateityje komitete bus daugiau kalbam apie tai, ko tikisi suinteresuotos e, pusės iš mūsų veiksmų. Dar nepamirškime, kad e, klimato sistemos panašios, ekosistemos panašios. E, taip pat galima sakyti, kad yra tos pačios aplinkosaugos problemos, pavyzdžiui, gaisrai tiek pietų, tiek E, šiaurės regione viduržėmio jūros ir reikia, kad būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą, plėtojant, sprendžiant bendras problemas arba plėtojant turizmą. Taip pat reikia galvoti apie e, laivybą, jūrų koridorius regione, prekių pervežimą, e, Europos žargono pasitelkiant, galime kalbėti apie jūros greitkelius, kurie egzistuoja šiame regione, galbūt tai pirmiausia asociuojasi su sausumos keliais, bet reikia plėtoti jūros e, maršrutus, kelius, reikia kurti platesnį kontekstą ir galvoti, kaip e, sumažinti kelių apkrovą keliai, kaip žinia, dabar yra labai apkrauti ir taip pat e, galvoti reikia, kaip mažinti CO2 emisijas. Dar e, kitas rytis yra saulės energijos panaudojimas, optimalios sąlygos yra viduržėmio jūros regione. Taigi tai yra galimybė pagalvoti, e, kaip galime gyventi planus pagal makro regiono strategiją ir pastelti partnerius, kaip Europos investicijų banką. E, E, nepamirškime, kad yra viduržėmio jūrai iškilia daug pavojų, pirmiausia dėl pernelik intensyvios žvejybos, taip pat e, dėl to, kad labai intensyvus yra jūro, jūrų transportas. Reikia galvoti apie pakrančių būklę, kurio e, pakrantės dažnai kenčia, reikia galvoti apie šiaurės, pietų e, teritorijas ir galvoti, kaip suderinti su kitomis politikos kryptimis. Mes turėtume galvoti, kur trūksta bendradarbiavimo Europoje, kokiuose regionuose ir užtikrinti tam tikras sąsajas jungtis tarp regionų. Manau, kad viduršėmio e, jūra tiesiog prašyte prašosi tam tikrų priemonių. Ir um, galime pasakyti, kad Sardinijoje, Korsikoje tikrai jaučiasi, jog trūksta regioninio bendradarbiavimo. Aš apie tai kalbėjau su kolega Ūgės. Ir mm reikėtų makro regiono viduržėmios jūros teritorijoje. Europos Sąjungoje gyvena 500 milijonų gyventojų, o viduržėmio jūros regionas yra nepaprastai svarbus, unikalus e, savo geografinę padėtimi regionas. Egzistuoja didžiulis potencialas, daug kas vyksta ten ir tai reiškia, kad e, regiono šalis, ES valstybės narės turi dirbti, e, sustiprinti bendradarbiavimą su e, partneriais. Ačiū ir atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Pirmininkė, turime tik 15 minučių diskusijai. Kai bus parengtas pranešimo projektas, diskusiją tęsime ir tikiuosi, kad tą galėsime padaryti e, sausio pabaigoje. O dabar Tomas Doč, prašau visų kalbėti trumpai. Jis yra pirmasis šešėlinis pranešėjas. Sūta lehetőségė, tisztelt elnök asszony, kedves képviselő. Ačiū pirmininkė. Gerbimiai parlamento nariai, nors mus ir spaudžia laikas, pateiksiu tris pastabas. Visų pirma, sveikinu poną Alfonsį atlikus tokį išsamų parengiamą į darbą ir sveikinu jį parengus gerą dokumentą, kurį turime priešai save. Manau, kad ir pats dokumentas, ir jo žodinis paaiškinimas bus puikus pagrindas mūsų diskusijoms. Kitos dvi pastabos yra štai kokios. Noriu pasakyti, kad aš asmeniškai pritariu makro regioninėms strategijoms. Jos praturtina, praturtintų sanglaudos politiką artimiausią dešimtmetį. Čia mes kalbame apie labai naudingą, didelio užmojo projektą ir mūsų pirmoji funkcija yra vertinti atliekamą darbą. Tačiau čia kai ko trūksta. Manau, kad mes šiame dokumente turėtume daug labiau akcentuoti tai, kad Baltijos jūros strategijos rengimas ir gyvendinimas, taip pat Dunojaus strategijos rengimas ir gyvendinimas bei jų vertinimas turi būti prioritetai. Aš kalbu apie įgyvendinimą, vertinimą. Nereikėtų galvoti, kad Europoje yra dvi makro regioninės strategijos ir kad mes jas labai griežtai vertiname ir dėl to kitos makroekonominės strategijos bus atidėtos tolimai makro regioninės strategijos bus didėtos tolimai ateičiai. Patirtis rodo, kad atliekamą darbą reikia griežtai vertinti ir tai gali tapti pagrindu būsimam darbui. Taigi, visų pirma, reikėtų remtis aiškiais rodikliais ir įvertinti dabar galiojančių dviejų strategijų rengimą ir įgyvendinimą. O kalbant apie būsimas makroregionės strategijas, aš išvelgčiau dvi galimybės. Galbūt nereikia dabar iš karto priimti sprendimo, tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad galimi du visiškai skirtingi keliai. Vienas būtų toks, kad institucinių lygių taryba, parlamentas, komisija parengė žemėlapį, kurį būtų galima šiek tiek koreguoti. Jame būtų nurodyta, kur ir kada galėtume inicijuoti makroregioninės strategijas. Tai būtų metodas iš viršaus žemyn. Kitas būdas. Būtų iniciatyva kylanti iš apačios. Panašiai, kai buvo su Baltijos jūros ir Dunojaus strategija. Taigi reiktų rinktis arba vieną, arba kitą variantą. Žinoma, ir vienas ir kitas variantas turi ir daug pranašumų, ir daug trūkumų, tačiau negalime mm, rinktis abiejų variantų derinio. Jeigu ir toliau gyveninsime tas strategijas, kurias turime taip, kaip tai darome dabar, tai ateityje rengiamos strategijos nebus kitokios. Tačiau jeigu pasirinksime e, kitą būdą, tai yra būdą iš apačios į viršų, e, privalumo bus daug daugiau, taigi aš pasisakyčiau už antrą variantą. Ponas Karona. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pono Alfonsi darbas yra tikrai puikus, tai yra geras išeities taškas mūsų diskusijoms šiuo klausimu. Aš norėčiau akcentuoti porą dalykų. Vieną iš jų minėjo pats ponas Alfonsi. Pirmiausia, apskritai žvelgiant į makro regioninės e, strategijas, kaip ir sakė ponas Alfonsi, nereikėtų, kad tos strategijos būtų tarp vyriausybinės. Vienas iš es, viena iš esminių tokių strateginių prielaidų yra pripažinimas, kad čia nereikėtų vadovautis tarp vyriausybinę logiką. Kitaip tariant, reikia kaip galima daugiau sustiprinti regionės ir vietos valdžios institucijų vaidmenį. Antras dalykas, kurį norėčiau akcentuoti ir jis neprieštarauja pirmajam. Rengdami, galvodami apie makro regionės strategijas, negalime įsivaizduoti, kad jos uh, atsiras spontaniškai. Manau, kad reikia atsižvelgti į abi dimensijas, galvoti, kaip būtų galima sudaryti Europos makro regionų žemėlapį ateityje. Grįšiu prie viduržėmio jūros regiono. Manau, kad šioje srityje galima nemažai padirbėti. kad būtų vėl sustiprinti Europos interesai ir iniciatyvos pietinėje viduržėmio jūros regiono dalyje, Magrebo šalise ir kitur. Labai pritariu pono Alfonsi pasiūlymui žengti toliau toliau galvoti, ar mums nereikėtų dar vieno makro regiono, turiu galvoje Adrijos ir Jonijos jūros regiono. Kalbant apie Adrijos ir Jonijos jūros regioną, ten jau yra rengiama svarbi iniciatyva. Buvo, įvyko nemažai renginių skirtų tą tai iniciatyvai ir dabar reikėtų įvertinti, kiek yra pasistumėta pirmin. Ačiū dabar ponio Elžbieto Kačievska. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti poną Alfonsi. Jūs než, tur, turbūt žinote, kad aš labai tvirtai pasisakau už naujų makro regionų nustatymą. Manau, kad naujų makro regionų nustatymas prisidėtų prie geresnių ekonominių ir ekologinių regiono problemų sprendimo, paskatintų tarp valstybinį bendradarbiavimą ir taip toliau. Tačiau šiame pranešime trūksta iškaus vertinimo ar mūsų patirtis įgyta dirbant dviejose makro regionuose yra teigiama ar ne. Apskritai, kaip yra vertintini tie du makro regionai? Ar iškelti tikslai yra pasiekti, ar atliekamas darbas turėjo poveikio regionų, makro regionų vystimuisi, ar ten atlikti veiksmai galėtų būti pagrindas naujiems makro regionams sudaryti. Aš manau, kad e, teritorijos patenkančios į makro regioną, tose teritorijose visi naudos gavėjai tikisi trijų taip principo. Tai yra naujų reglamentų, naujų taisyklių įgyvendinimo, naujų priemonių ir finansinių išteklių. Tačiau pranešėjas ne, nekalbėjo apie tai, ar buvo tokių lūkesčių, taip pat ar turimų priemonių taikymas paskatino tolesnį makroregionų vystimasi. Kalbant apie naujus makroregionus, jeigu darome išvadą, kad dabartiniai makroregionai tvarkosi sėkmingai, neturėtume užkirsti kelio naujų makroregionų sudarimui. E, iniciatyva turi eiti iš apačios ir žmonėms reikėtų leisti kurti naujus makro regionus. Ir manau, kad nuostata dėl iniciatyvos einančios iš apačios yra labai teigiamas dalykas, aš jai pritariu. Tačiau pranešime nėra pasakyta, ar galime tikėtis naujų makro regionų sudarimo. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Euh, e, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui e, Alfonsijai už puikų dokumentą. Pritariu išvadams jo, taip pat remiu įdomius pasiūlymus. Man atrodo, svarbus yra trys dalykai e, - iš ankstinės planavimas. E, projektų reikia galvoti, kaip finansuoti e, veiksmus pagal trečią tikslą techninę pagalbą kaip teikti. E, Taip pat e, mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad makro regionai e, būtų dinamiško vystimosi regionai. Mes galime pasirinkti ar vakarų, ar rytų strategiją. Man atrodo, kad e, dabar reikia dar svarstyti šį klausimą ir reikia galvoti, kas yra aktualiausia makro regionams. Uh, Taip pat reikėtų galvoti apie tai, kaip derinti e, makroregionų veiklą su kitomis e, e, programo, programomis, pavyzdžiui, kaiminystės politika, pasienio regionų bendratarbiavimo pagal ją ir taip pat viduržėmio jūros regiono kitomis priemonėmis ir taip pat su kita priemonė, kuri yra skirta vietos valdžios institucijoms Viduržėmio jūros regione mm, e, plėtotis. Taip pat reikia galvoti apie kitas priemonės ir noriu priminti, kad regioninis e, bendradarbiavimas vietos lygmens bendradarbiavimas labai yra svarbus pietų valstybių demokratėjimui. ir kad kartais tos, e, tie regionai neturi pakankamai e, priemonių patys tą daryti. Dabar ponas Guotmanis. Ačiū. Pirma, Baltijos jūros strategija buvo patys kaip pirmasis pavyzdys. Pagrindinė problema susijusi su Baltijos jūros e, regionu yra ta, kad reikėtų įtraukti ir E, kaiminės e, šalis, kurios nėra ES narės. Ir tai yra pirmoji problema. Paprastai vykdant projektus reikėtų, kad juos įsitrauktų ir ne ES šalis, kurios yra, e, yra prie Baltijos jūros ir dažnai jos laikosi kitokių strategijų. Antras dalykas, turime atvirai kalbėti kartais yra susipriešinimas tarp makroekonominių regionų ir nacionalinių valstybių. Kodėl taip yra? Todėl, kad tie, kurie bando įgyveninti šitos projektus, anksčiau ir vėliau paprašo daugiau lėšų iš ES. Ir komisaras jau nekartą sakė, taip e, negalima. Turiu prisipažinti, kad aš pats esu pasirašęs e, pasiūlymų dėl 10-11 metų projektų Baltijos jūros regionui. Nelabai stambius, apie 20 milijonų, bet kol kas nėra paskirta finansavimo, kol kas atidėti šitie, dokum, šitie projektai, e, nes nėra pakankamai pateikta dokumentų. Reikia visiems, kurie ruošis ruošti panašius projektus, reikia pasakyti, nebus papildomos, papildomų, mm, papildomo finansavimo skir, skiriama. Ir antras dalykas, jeigu pažiūrėtumėm pagal, į įsisavinimą lėšų valstybėse narėse, galėčiau pristatyti visus mm, rezultatus pinigų lėšų įsisavinimo, bet kuo daugiau valstybių dalyvauja projekte, tuo mažiau yra įsisavinama lėšų, todėl reikėtų bendrose projektuose paskatinti lėšų įsisavinimą. Manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, kodėl šitą pranešimą reikia palaikyti ir apie reikia kalbėti. Ponas Udžijas. Ačiū pirmininkė. Trumpai. Norėčiau pasveikinti pono Alfonsi. Jis nuveikė puikų darbą. Pateikė mums labai išsamų dokumentą. E, pateikė įvairiausių pasiūlymų, dėl kurių mums dar reikia apsispręsti. Pavyzdžiui, e, Viduržėmio jūros regione nustatyti du atskirus regionus. Kalbame apie labai didelį e, regioną, kuris yra lik ir vienas, bet geografiškai labai didelis, labai platus. Manau, kad turime sąlygas E, primti šitą sprendimą, viską tinkamai apgalvojant, bet reikia pabrėžti, kad makroekonominiai regionai, e, jų pliusas, jų geroji pusė yra ta, kad jie turi vyros energijos. Jie gali vieni kitus papildyti. Ir skyrus lėšų galima padaryti didelę pažangą tokiuose regionuose. Fransuo, e, duodu jums tik tai vieną minutę, nežinau, tikriausiai bus per mažai, bet apgailę stauju. Gerai, vieną minutę aš pirmiausiai norėčiau per ją padėkoti visiems, e, kurie įsiskaitė į mano dokumentą ir norėčiau padėkoti už jų pasiūlymus. E, noriu pasakyti, kad Sicilijoje e, lankiausi neseniai ir mes išgirdome paramą makro regionai, nes tai yra labai svarbus regionės E, dimensijos aspektas, reikia plėtoti viduržėmio jūroje regionę politiką. Barcelonoje 27 e, sausio vyks kitas sutikimas ir jeigu kolegoms rūpi šis klausimas, galbūt kas nors norėtų mane, su manim kartu vykti į Barceloną ir e, taip pat pasakysiu, kad mes turime išnaudoti visus kontaktus, visas galimybės. Uh, E, mes galbūt galėsime dar surenkti ir mini klausimą šiuo klausimu mūsų komitete, nes mes turime išklausyti e, žmonių, su kuriais, pavyzdžiui, aš esu bendravęs, kurie uh, reiškia tikrą norą uh, įkurti regioną. Tai yra susiję su mano pranešimu. Dėkuoju. Mes turime labai daug darbų, taigi išklausėme jūsų, jūsų minčių, ačiū. Dabar sausio mėnesį e, svarstysime jūsų pranešimo projektą, o balandį e, plenarnėje sesijoje, tikiuosi, kad viskas taip ir vyks, o dabar periname prie klausimų, kurio negalėjome aptarti vakar. Tai yra e, pono Džiomarija Ūgės pranešimas dėl regionių oro uostų turime tik 20 minučių, taigi labai prašau jūsų kalbėti kaip galima glauščiau. Žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš trumpai. Aš pateikiau kolegoms savo pranešimo tekstą. Ir norėčiau dabar porą praktinių punktų jums pristatyti. Deja, e, labai nedaug laiko turime, per mažai laiko turime pateikti pakeitimams. Rytoj yra galutinė data dėl įvairių organizacinių problemų. E, Transporto komitetas šį klausimą svarsto ir taip pat, kaip žinia, tie kalėdos, taigi kitaip nepavyko. Aš esu pasirengęs atsižvelgti į jūsų pastabas, dirbti su visais, kurie pateiks e, pasiūlymus, renksiu kompromisus vėliau, kad galėčiau e, paskui pasirašyti. Mes turime galvoti apie e, tam tikrą sistemą, bet turime taikytis prie dabartinių sąlygų ir aš norėčiau skirti keletą prioritetų. Galbūt e, paskui aš vis tik tai pasižiūrėsiu į pateiktus pakeitimus ir palei, rendamas jais parengsiu savo galutinį tekstą. E, transporto komiteto pranešimas rengiamas dėl regionio ruostų yra labai svarbus. Ir mes turėtume, mano nuomonė, galvoti apie tokius dalykus. E, Regioninių oro uostų vaidmenį, užtikrinant teritorinę sanglauda, tai susiję su pirmąją pastraipą. Antras dalykas - regioninių e, oro uostų vaidmuo, e, plėtojant tam tikrų paslaugų teikimą. Kitas dalykas - aplinkosaugos aspektai. Turime galvoti apie mm, e, įvairių rūšių transporto plėtojimą. Ir dar pasakysiu, kad regioniai oro uostai turi vaidina rimtą vaidmenį planuojant teritorijas. Dar svarbu pasakyti tai, kad regioniniai e, oro uostai svarbus apskritai sanglaudos politikai Europos Sąjungoje. Jie užtikrina ryšius, pavyzdžiui, e, su nutolusiais regionais salomis, su regionais, kurie kenčia nuo struktūrinių rimtų problemų. Ir aš e, pabrėžiu tai, kad reikia numatyti tam tikrą sistemą, kaip teikti viešasias paslaugas. Egzistuoja daug neiškumų dabar ir mes turime pabrėžti šį aspektą. Antroje ir trečioje pastraipose aš kalbu apie tai, kaip deramas regionio oro uostų vystimas gali padėti plėtoti turizmą. Tai yra daugeliu Europos regionų esminės svarbos sektorius ir tai gali pasitarnauti kaip variklis kuriant e, naujas darbo vietas. E, labai svarbus tai yra dalykas e, mažiau išsivysčiusiems regionams. Galima tokiu būdu sukurti daugiau darbo vietų, nes tuose regionuose nedarbas yra masinis. Ketvirtoje pastraipoje kalbu apie tai, kad reikia e, užtikrinti, jog regione ir vietos valdžia atsižvelgtų į aplinkosaugos meteor ir meteorologinius veiksnius, e, nuspręsdamos, kur steigti oro uostus. Kitoje pastraipoje kalbu apie tai, kad oro uostai neturi būti vienintelis sektorius, kuris turi būti plėtojamas, reikia nepamiršti ir greitųjų geležinkelių ir kelius plėtotis. Uh, ir kad skirtingų rūšių transporto plėtojimas yra labai svarbu šalinant egzistuojančias problemas regionuose. Dar norėjau pasakyti, kad reikia deramos finansinės paramos regioniams oro uostams pagal e, ten trans, transeuropinių tinklų mm, programas, taip pat reikėtų e, užtikrinti finansavimą iš sanglaudos fondo, e, regioninio vystimo fondo ir taip pat kalbu apie tai, kalbu apie tai kad regioninė valdžia turi e, vertinti, kaip įgyvendami visi projektai. Dėkuoju dabar Josefas Matula. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų. Esu EPP šešėlis pranešėjas. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, partnerystė susitarimai dėl regioninio oro transporto. Tai turėtų būti įrašyta į regionės plėtros strategiją ir atspindėti partnerystės susitarimuose regioniai oro uostai. Antras dalykas, reikia kalbėti apie e, ryšių patobulinimą Ir reikia, kad e, nebūtų pamiršti regioniai oro uostai, jų vaidmuo e, Europos transporto sistemoje. E, kitas dalykas, reikia užtikrinti tvarę sistemą. Regioniai oro uostai prisideda prie mobilumo skatinimo, taip pat turistinės veiklos plėtotės. Ketvirtas dalykas regioninių oro uostų egzistuojančių atnaujinimas reiškia, kad galima iškart e, pagerinti padėtį, pavyzdžiui, nuimti tam tikrus trautus nuo didelių oro uostų ir taip pat būtų galima diversifikuoti susisiekimą oro transportu. Ir dar vienas pastebėjimas. Uh, Reikia e, steigti regioninius oro uostus e, regionuose, e, užtikrinti jungtis tarp skirtingų regionų, nes tai prisidės prie konkurencingumo, mobilumo didinimo, taip pat prie regionų plėtotės. Dėkoju Josifui, dabar ponas Korona. E, labai svarbi yra šis rytis. Per pastarosius dešimt metų regioniai oro uostai e, gana stipriai išaugo, jeigu žiūrėsime į keleivių skaičių. Taip pat infrastruktūra yra pagerinta ir apskritai ekonominė veikla susijusi su jais pagerėjo. Mes turime uh, E, išplėtoti toliau, šito, plėtoti toliau šią sritį ir noriu dabar paminėti keletą dalykų. Kalbu apie tai, kad ne visuomet yra koncentracija racionaliai padalyta ir trūksta koordinavimo, kuriant regioninius oro uostus. Kartais vadovaujamasi parapijos e, filosofiją ir galvojame tik tai apie e, savo problemas. E, dabar pigių skrydžių bendrovės e, prisideda prie tam tikrų regionių ruostų plėtotės, atsiranda darbo vietų, tačiau mes turime pabrėžti, kad kai kur darbo sąlygos e, žmonių pablogėjo. Daugelį atvejų, daugeliu atvejų. Tokiu būdu reikėtų pagalvoti, kaip spręsti šias problemas. Kitas dalykas, kaip sakė pranešėjas, anglodos politika gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Ypač galvojant apie įvairių rūšių transporto plėtotę. Dėl to mes remiame šį pasiūlymą. Ačiū ponas Dremopulas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai už šį dokumentą, šitą nuomonę. Turiu keletą komentarų dėl regioninių oro uostų ateities. Mes esame žalieji, žaliųjų frakcija ir manome, kad mums nereikia statyti daugiau oro uostų. Nereikia netgi labiausiai nutolusiuose teritorijuose naujų oro uostų. Oro uostus e, reikia, mm, oro uostams reikia gerų jungčių su kitomis transporto priemonėmis. Pir, jūs pavyzdžiui, galime galvoti apie e, geležinkelius. Aš konkrečiai galvoju apie e, Kiprą ir Kretą. Ten iš vis nėra geležinkelių. Ir mes nepasisakome už naujų regioninių oro uostų statymą. E, maži regioniniai oro uostai dažnai neneša ir pelno. Tai reiškia, kad oro linijos nusprendžia juos neskraidyti ir juos iš vis reikia uždaryti galų gale. Be to yra e, pigių oro bendrovių, kurios dažnai tenai skraido, jos moka mažus mokesčius ir pajamų mažiejo oro uostai regioniai negauna pakankamai. Taigi sukūrėme tam tikrą bendrą sektorių, kuriame nėra. Mm, kuris ner, pats negeneruoja pajamų, jis ekonomiškai nėra konkurencingas. Be to yra nepakankamai galimybių dėl vietinių, vietinės ekonominės padėties. Taigi dažnai tie oro uostai iš vis neprisideda prie ekonominės situacijos. Pavyzdžiui, pažiūrėtumėm, jeigu pažiūrėtumėm Graikiją, į Graikijos salas, akivaizdu, kad mes turime ir taip labai daug oro uostų, daugiau mums jų nereikia. Tačiau jeigu būtų pastatyta daugiau regioninių oro uostų, jie turėtų tik tai dar didesnę blogą įtaką e, aplinkai, žemdirbystėje ir visam kitam. Taigi turime būti labai atsargus, galvodami ir planuodami naujus oro uostus. Ačiū, Marija Teresa Sančias Šmit. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju kolegai už tokį e, gerai e, parengtą pranešimą, nors jisai nėra didelis. E, norėčiau paminėti teigiamą regioninių oruostų vaidmenį, užtikrinant ryšius geresnius su regionais, taip pat tai yra šaltinis darbo vietoms kurti, turizmui plėtoti. Uh, E, galima e, lengviau tvarkyti teritoriją, e, turint oro uostus regionius ir reikia, kad Europos regionio vystimo fondo ir sanklaudos fondo lėšas būtų skiriamos tokiems oro uostams. Reikėtų taip pat galvoti apie tai, koks yra svarbus bendradarbiavimas tarp pasienio regionų, taip pat jungtis su kitomis transporto rūšimis ar keliais arba geležinkeliais. Ar tai yra paminėta, bet norėčiau, kad būtų dar daugiau išplėtoti šie dalykai. Ačiū dabar Elizabeth Šriuter. Ja, ganz kurz. Um, ich... Kalbėsiu trumpai. Norėčiau pakartoti, pabrėžti tai, ką pasakė socialdemokratų frakcija. Kalbėtume apie regioninius oro uostus, turime užtikrinti, kad smulkiosios oro bendrovės užtikrintų tinkamas darbo sąlygas. Tokių problemų pastebime visur. Mano šalyje mes bandėme įgyveninti šitą nuostatą ir pastebėjome, kad gan nedidelis skaičius nedidelė konkurencija buvo sukurta, todėl ir pajamos ir mm, buvo nedidelės. Ir matome, kokio, kokie yra tikrieji kaštai. Man netrodo, kad tai yra sektinas, sektinas sprendimas. Antra, ES dabar įsipareigojo kovoti su klimato kaita. Taigi, e, man atrodo, šita prasme ne, nėra pasitinkamiausias būdas e, kovoti su klimato kaita, kuriant naujus oro uostus. Yra visokiausių kitokių būdų kaip nors su, mm, naudoti kitus, trans, kitas transporto priemonės, e, taip pat sukuriant ir padorias darbo vietas, kur dirbdami žmonės susidirbtų pakankamai, bet to, kad tai būtų transporto priemonės, kurios būtų tvarios, išliktų e, naujosioms kartoms, saugotų mūsų planetą, nes mes įsipareigoja e, kovoti su klimato kaita ir, ir saugoti aplinką. Mes turime rodyti pavyzdį, nes turime galimybę tai daryti, bet to turime pakankamai lėšų tai daryti. Todėl aš nepritariu šitam pranešimui. Greičiau reikėtų kalbėti apie įvairų transportą, įvairių rūšių transporto sujungimą, e, kalbėti apie ateitį, apie ateities kartas ir apie tai, kaip tą transportą tvariai naudoti kaip kurti transporto jungtis. Ka, tikrai klausiu savęs, ar mes ateityje turėtumėm toliau tai pasisakyti už naujų oro uostų statymą. Pirmininkė, norėčiau paaiškinti, kodėl tiek mažai laiko pateikti pakeitimus. Jeigu norime, kad mūsų komitetas prieš balsavimą pasiektų transporto, kad mūsų pranešimas pasiektų transporto komitetą, o jie balsuos vasario mėnesį, mes turime savo nuomonę e, patvirtinti sausio 25 dieną per kitą posėdį, baigti svarstyti. Dabar bus kalėdos, paskui reikės versti šitą dokumentą, taigi mes neturėjome kitos galimybės, galėjome nustatyti tik tai vienintelę datą, tai rytoj. Be to, prieš dvi savaitės nusintėme šitą dokumentą šešėliniams pranešėjams, kad jie turėtų laiko padirbėti, tikėkime, kad kolegos pasinaudojo šituo laiku ir kad terminas rydieną nesukels bėdos. Dar minutę suteiksim ponui Udžijas. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgsime į visus pasiūlymus, dėkojame už pasiūlymus, jie labai naudingi ir jie mums padės patobulinti tekstą, kuris turėjo būti gan lakoniškas, gan trumpas, nes tiesiog nebuvo kitos išeities. Kai kurios punktus aš pats m, mm, pakeisiu, norėčiau praplėsti tekstą, pats pateiksiu pakeitimus. Nes labai svarbu kalbėti apie darbo sąlygas, apie integravimą kitų transporto priemonių, jungtis E, apie salas, šitokių aspektų, kuriuos dar reikia įtraukti ir kur pats matau tikrai yra. Dar vienas dalykas, kurio, kurio norėjau pasidalinti su kolegomis. Buvau susitikęs su pagrindiniu pranešėju. Ir mes kalbėjom apie tai, kad dar neaišku, kaip bus apibrieštas regioninis oro uostas. E, iš principo regioninis oro uostas yra tas, kuris nėra sostinėje, tai tada Frankfurto oro uostas irgi šiandien regioninis oro uostas. Taigi, matote, šitas tekstas tikrai turėtų būti e, dar truputį pakeistas. Taip, iš tikrųjų, juokitės, bet e, kyla tokių kuriozų, dar reikia daug ką nuveikti ir pranešiu visas naujoves. Pirmininkė, ačiū. Tada baigiame svarstyti šitą klausimą. Ir pabrėžiu, kad pakeitimus galima teikti iki rydienos gruodžio 21 dienos vidurdienio. Taigi, kas norite prisidėti, turite spėti iki rydienos. Ačiū. Perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, bet prieš tai norėčiau grįžti prie to, apie ką kalbėjome vakar tiems, kas nebuvo, kas nedalyvavo vakar. Kaip žinote, su, e, su regionų e, generaliniu direktoru mes paprastai bendradarbiavame ir mm, Erikas Vudzek buvo mūsų kontaktinis asmuo, o dabar jisai bus direktorius e, Slovakijai, Slovenijai, Vokietijai, Čekijai ir to regiono šalims. Taigi tiems, kurie norės bendradarbiauti, Erikas dirbs toliau kitam poste. Jeigu norite atsisveikinti, palinkėti mums linksmų kalėdų, suteikiu jums žodį minutiai. Ačiū pirmininkė už teiktą žodį, mm, atsisveikinti. Tik sakau, iki pasimatymo prancūziškai, nes tai liktai toksai pozityvesnis atsisveikinimas. Taip, iš tikrųjų, aš mm, buvau paukštintas pareigose ir nuo kitų metų būsiu direktorius tam regionui, kurį išvardinote. E, per pastarosius du metus mes keitėme mm, pasiūlymus dėl reglamento ir kaip vakar kalbėjome, šiandieną įsigalioja paskutinis bendros, bendrojo reglamento variantas, paskutinė, paskutinė redakcija. Norėčiau padėkoti parlamento komitetui už palaikymą, už tai, kad tie pakeitimai taip greitai buvo paruošti Mm, džiaugsiuosi, jeigu vėl pakviesite mane į e, komiteto posėdžius, kai bus svarstomi tie klausimai, kurie susiję su tomis šalimis, dėl kurių aš būsiu atsakingas. Ir mielai dalyvausiu posėdžiuose. Taigi ačiū už tai, kad vakar gyrėte mano darbą. Entspannt. Norėčiau palinkėti visiems linksmų šventų kalėdų, laimingų naujųjų metų visiems parlamentarams. Sanglaudos politikai tai buvo nuostabus metai. Ačiū ir sudie. Vadinasi, dirbant su parlamentu, esate pakeltas pareigo, paukštas pareigose. Kas norite tai geresnių pareigų, prašom su mumis artimai bendradarbiauti. Taigi kitas klausimas. Fabricijo Barka pernai irgi dirbo kitose pareigose, o šiandien jis yra ministras naujoje Italijos vyriausybėje. Jis turi labai platų portfelį, tai yra teritorinės anglaudos ministras. Jis atvyko su mumis pasidalinti <clears throat> naują sanglos politikos darbo atvarkę, augimo ir sanglos politikos darbo atvarkę. Italijoje. Tai yra tikrai sudėtingas darbas. Mes dėkojame Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir nekantraujame išgirsti Jūsų pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad ir ponė Deliuka atvyko. Ji irgi dirba jau labai senai Italijos vyriausybėje, būtent su sanglaudos politikos temomis. Pane Fabricio, žodis Jums. Uh, uh, Ačiū, man labai malonu vėl lankytis e, komitete, tik jau einant kitas pareigas. E, kalbėsiu anglų kalbą ir atsiprašau čia esančių italų. E, gruodžio 15 dieną, prieš keletą dienų, Italija Europos komisijai pateikė veiksmų planą dėl 3,1 milijardo euro eurų perskirstimo pagal sanglaudos politiką į keturias prioritetinės rytis. Tai yra švietimas, geležinkeliai, e, taip pat nedidelė suma ypatingai nepalankioje padėtyje esantiems asmenims. Pusė tos sumos e, yra perskirstita pagal regioninės programas, pusė, kita pusė gauta sumažinus Italijos bendrojo finansavimo normą, tiksliau padidinus Europos skiriamą finansavimo normą. Ta norma buvo 50 procentų, tai, yra, tai buvo didžiausias e, galimas lygis. Dabar ta suma koreguojama, yra at, išlaisvinama pusantro milijardo eurų. Ankstesnė vyriausybė e, spalio 25 dieną prisėmė atitinkamus įsipareigojimus rašte, kuris buvo nusiustas tarybai ir komisijai. Ir taip pat buvo, ten buvo sveikinamos ir Europos vadovų tarybos išvados patvirtintos tą pačią dieną. Labai trumpai pristatysiu, kaip vertinu šios pasikeitimus. Manau, būtų svarbu pakalbėti apie tai, kaip naujoji vyriausybė vertina galimybę vienu metu pasiekti du tikslus. Visų pirma, paspartinti išlaidas ir tuo pačiu metu padidinti išlaidų efektyvumą augimo prasme. Kitas dalykas, turiu galimybę padiskutuoti su jumis ir e, pažiūrėti, kaip jūs vertinate kai, sanglaudo, kai kurios sanglaudos politikos pakeitimus, tuos pakeitimus, kurie yra reglamente ir kur tie pakeitimai buvo patvirtinti puikiai dirbant pirmininkaujančiai Lenkijai. Ir trečia priežastis, kodėl čia lankausi. Atvirai pasakysiu, kad su ponė Hubner manėm, pamanėme, kad būtų naudinga valstybių narių atstovams dažniau lankytis čia ir diskutuoti ir papasakoti, kas daroma, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai. Taigi mūsų tos intervencijos prireikė todėl, kad Italija labai smarkiai atsilieka e, įsisavindama ES lėšas. Mes esame prieš paskutinėje vietoje pagal statistiką. Ypač atsilieka mūsų šalies pietus, konvergencijos regionai, ten buvo pasiektas 12 procentų lygis ir tai yra pusė ES vidurkio kitas dalykas, kurį noriu Jums pasakyti. Taip ne, buvo ne visada. Italijos e, situacija blogėja. Žinau, kad daugelio valstybių narių lėšų įsisavinimo gebėjimai sumažėjo šio programavimo laikotarpiu, tačiau Italijos padėtis blogesnė, lyginant tas pačias datas. Tai yra, jos padėtis pablogėjo 9 procentiniais punktais. Trečia, e, gana gera žinia sunkiomis sąlygomis. Turiu pasakyti, kad mūsų šalyje egzistuoja labai didelė įvairovė. Yra tokių regionų, kurie viršė ES vidurkį ir tokių, kurie nepasiekė 10 procentų. Tos variacijos yra teigiamas dalykas. Be to mes turime nacionalinę švietimo programą, kur panaudota 40 procentų lėšų. Taigi toks buvo išeities taškas. Ir vertinimas yra visiškai paprastas. Tokia situacija susiklostė dėl keturių priežasčių. E, dvi priežastys yra senos, ilgalaikės. Taigi vienas dalykas - intervencijų susiskaidimas, apie tai esame nekartą kalbėję. Antra, nepakankama koncentracija į rezultatus. Daugiau dėmesio skiriama procesui. O rezultatai turėtų būti žmonių gerovė, žmonių kokybė. Šie dalykai nebuvo politinių diskusijų centre. Kitos dvi papildomos priežastys yra štai kokios. Aš jas prieš keletą dienų pristačiau ir Italijos e, parlamente. Taigi pirma, nacionalinės valdysenos e, susilpnėjimas, ypač kai kuriuose sektoriuose. E, buvo kilusi painiava tarp e, decentralizacijos, mažėjančio vyriausybės vaidmens, rengiant strategijas, atliekant stebėseną, įvardijant problemas ir jas sprendžiant. Ir po to po šios painiavos susilpnėjo regioninė valdysena. Ir paskutinė priežastis - didelis netikrumas. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu ir tai susiję ne tik su išlaidų mažinimais, kurios priversta buvo daryti Italija per pastarusius pusantrų metų. Netikrumas yra atsiradęs dėl to, kad neaišku, kiek mažinimų dar bus ir taip pat vidaus stabilumo paktas mūsų šalyje reiškia, kad regionai yra prisėmę įsipareigojimų ir į tą paktą įtraukiamas ir struktūrinių fondų bendrasis finansavimas. Taigi, E, kas dabar daroma? Tie 3,1 milijardo eurų dabar yra sutelkti į prioritetus. Kitas dalykas, kurio mes ėmėmės, tai yra susitelkimas į rezultatus. Aš esu parengęs trumpą doku, vieno puslapio dokumentą, savo pasisakymo santrauką, tikiuosi, jie turite. Taigi, koncentracija į rezultatus. Ji reiškia, kad mes e, darome tai, ko reikalaujame naujame reglamente. Mes nėra taip, kad mes imame pinigus ir tada galvojame, kam juos naudosime. Ne, mes pradedame nuo tikslų. Mes atsižvelgėme į trūkumus, kurie egzistuoja Italijos pietuose, tada nu, išsikeliame tikslus, tada nustatome, kokiu veiksmu reikia tiems tikslams pasiekti ir tada nusprendžiame, kiek lėšų tam prireiks. Taigi mes e, iš esmės apverčiame strategiją aukštinkojomis. Trečias dalykas - finansinis tikrumas. Mm, čia prireiks labai didelių manevrų Italijos vyriausybėje, tų tolesnių manevrų neprireiks, taigi netikrumas sumažėja. Ir taip pat dar viena priemonė, kurios ėmėmės, tai yra reakcija į raštą, kurį mums prieš keletą mėnesių atsintė komisaras Han ir jo kolegos. Taigi mes savo įstatymuose, kurie dabar tvirtinami parlamente, įtvirtinome nuostatą, kuri neriboja, nenustato pribojimų regionams dėl kofinansavimo. Ir dar vienas dalykas - nacionalinių centrų mobilizavimas. Švietimo ministerija dabar ėmėsi intervencijų regionėse programuose. Ne, ji valdo tas programas, nustato tikslus ir e, vertina, ar intervencijos duos rezultatų kokio poveikio augimui mes tikimės. E, tikimės, kad poveikis bus teigiamas. Bus tam tikro betarpiško poveikio, į kurį nereikėtų nekreipti dėmesio. Bus skiriamos lėšos E, mokytojų atlyginimams. Pagal EBPO standartus e, mokytojų atlyginimai Italijoje yra per maži, taigi lėšos bus skiriamos tiems žmonėms, kurie dirba. Taip pat numatoma priemonė ir nepalankioje padėtyje esantiems darbuotojams, tai yra vyresniems nei 50 metų žmonėms, moterims ir e, asmenims, kurie daugiau nei dviejus metus neturi darbo. tai yra tiesioginis poveikis, o pats svarbiausias dalykas yra netiesioginis poveikis, kurio mes siekiame. Mes sieksime mm, atnaujinti, pertvarkyti vadinamąjį socialinį kontraktą tarp e, pietuose gyvenančių piliečių ir vyriausybės. Sieksime gerinti vaikų mokymo kokybę, mažinti uh, laiką, trumpinti laiką, kurį žmonės praleidžia keliaudami į darbą. Tai itin aktualu keliaujant traukiniais pietuose. Taigi tokio poveikio tikimės. Ir dar vienas dalykas tai yra pokyčių numatymas. Mes tikimės tam tikrų pokyčių naujame, naujojų programavimo laikotarpiu. Mes pertvarkėme strategiją ir išsikėlėme tikslus gerinti žmonių gyvenimo kokybę, jų gerovę, nustatėme vertinimo rodiklius, kurie bus mūsų politikos centre, numatėme veiksmus, kurių prireiks, siekėme pagristumus, skaidrumo bandome paaiškinti, kodėl tikimės, kad konkretus veiksmai duos rezultatų, kurių tikimės. Aš bendrųjų reikalų taryboje neseniai sakiau, kad veiklos programas reikėtų supaprastinti. Jos turi būti orientuotos į rezultatus ir veiksmus, kurie padeda siekti rezultatų. Dar vienas dalykas - koncentracija. Mes e, sutelkėme dėmesį į keletą prioritetų ir taip lengviau stė, bus lengviau stebėti pažangą. Trečias dalykas - sąsaja su įprastomis sektorių politikos kryptimis. E, Sanglaudos politika dažnai būna ne, neveiksminga dėl to, kad ji visiškai atsieta nuo nacionalinių reformų programų. Kai kuriuose valstybėse narėse, taip pat ir Italijoje, ta politika ir struktūriniai fondai visiškai atsijėti nuo kitų lėšų, pavyzdžiui, skiriamų švietimui. Mes, skirdami milijardą eurų švietimui, sieksime tapti pavyzdžių, kaip lėšos turi būti panaudojamos sektorių politikoje. Tai reiškia, kad e, švietimo sektoriaus politika pietuose mes derinsime su regioninė politika. Ir dar vienas dalykas, kurį mes vartojame, vienas terminas, kurį mes vartojame, tai yra sustiprintas bendradarbiavimas. Prezidentas Mario Monti, pirmin, ministras pirmininkas Mario Monti sakė, kad reikėtų vartoti kitokį terminą. Taigi mes, siekdami sustiprinto bendradarbiavimo, mm, įkūrėme veiksmų grupę, tai už ją atsakinga kolegė sėdinti man iš kairės. Ir taip pat toje grupėje dalyvauja ir Europos komisijos atstovas. Tai mums buvo labai svarbus žingsnis ir ministras pirmininkas Monti e, taip pat kalbėjo ir apie pagilintą subsidiarumą. Uh, uh, Dabar diskusija pirmoji Konstancija Krell. Labai ačiū, ponė Parke. Buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Tikiuosi, kad jūs kaip ministras labai suaktyvinsite sanglodos politiką Italijoje. E, įdomu, kokios krypties, kokia kryptis bus numatyta sanglodos politikai, bet manau, kad jūs esate puikus pavyzdys gero darbo ir galite paaiškinti, kaip gilesnis subsidiarumas ateityje gali tapti sanglaudos politikos dalimi. Aš jūsų mintims labai pritariu ir manau, labai, kad labai teisingai planuojate savo veiksmus Italijoje. Klausimas. Italija tai nėra e, E, ta šalis, kuri nėra vien šalis, kuri mažiausiai įsisavinas lėšų, bet joje ir pastebimas daugiausias klaidų skaičius įsisavinant lėšas. Taip pat yra kofinansavimo problemų. Neaiški būna dažnai ir teisinė e, situacija, kai skelbiami viešiai konkursai vietos lygmenių. galvoju, kaip dėl eksantės sąlygų, ar ką nors galėtume rašyti taisyklės. Reikia aiškių taisyklių, jau tvirtinant projektus. Turi būti aišku, kad konkursai rengiami pagal e, aiškės taisyklės nes dabar dažnai virš regioninių um, projektų pakimba damoklo kardas dėl to, kad tos taisyklės neaiškios. Dabar ponas Guodmanis, po du klausimus grupuosime. Dėkui, ponia ministrė. Jūs e, ėmėtės e, ypatingų priemonių, bet manau, kad jų ir reikia. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kiek Italija įsisavina sanglaudos fondo regionės plėtros fondo lėšų, tai pamatysime, kad e, gruodžio pirmą šiais metais jūs e, du kart praščiau pasirodėte negu pati praščiausia kita e, ES šalis. 80 procentų lėšų, 18 procentų lėšų yra iššaldyta. Graikijoje pusantro procento tik lėšų lapkritį ir gruodį šaldyta. Taigi, tokios problemos. O socialinio fondo įsisavinimas galbūt nėra mm, toks blogas, bet žemiau ES vidurkio vis tiek. Jūsų valstybės e, deficitas 10-12 e, metais, ne, 11 metais nebuvo toks didelis, bet kaip yra, ar vyriausybė bando ir toliau taupyti ir mažinti e, deficitą ir tokiu būdu neteikia lėšų kofinansavimui. O gal tai yra problema susijusi su projektais. Galbūt e, galime naudos gavėjai negali e, pateikti pasiūlymų dėl vertingų projektų ir dėl to vyriausybė nemato galimybės finansuoti žiūrėdama į gražą, net jeigu pasižiūrėsime į 2000-2006 metus, kai galioja ankstesnė finansinė perspektyva, tai Italija nebuvo pasinaudojusi vienu milijardu eurų. Dabar jau N plus vienas, o tas skaičius iš 2006 metų. Elizabeth Schroeder. Labai ačiū. Aš taip pat labai džiaugiuosi matydame jūs E, pone Baka, greitai pasižiūrėsime, kaip jūsų e, požiūris veikia praktiškai ir jums reikės labai sunkiomis sąlygomis įgyvendinti e, veiksmus, pasižiūrėti, ar tai pasiteisina. Žinau, kad ankstesnė vyriausybė labai daug dirba siekdama dėkti novatoriškius veiksmus sanglaudos politikos sityje atsilikusiuose labiau regionuose. Reikia galvoti, kad būtų užtikrintas e, tvarumas, taip pat atsižvelgti į esančias sąlygas ir į biudžeto sąlygas. Aš labai jūs gerbiu už tai, kad jūs bandote įdėkti e, veiksmus atitinkamus. Jūsų mintys, jūsų teorija yra gyvoja gana sėkmingai, taigi norėtume pasižiūrėti, kaip viskas veikia praktikoje. E, E, reikėtų galbūt galvoti daugiau apie e, požiūrį, kuris pirmiausia skirtas rezultatams užtikrinti, bet procesas bus sudėtingas ir man įdomu būtų sužinoti, kaip jums sekėsi gyventi kitą savo teorijos dalį, tai yra E, elementai susiję su radikale peržiūra, e, su partnerystės dalykais, kaip apie partnerystės principą. Aš kiek žinau apie Italiją, viskas yra įgyvendama gana prastai e, socialiniai aplinkosaugos srities partneriai visuomet įtraukiami partneriai susijęs su lyčių aspekto integravimu taip pat turėtų įnešti savo indėlį. Reikia juos remti, tuos įvairius partnerius, bet kol kas nebuvo darbas veiksmingas. Visi suinteresuoti asmenys turėtų pagal reglamentą dirbti su valdžia kaip lygiaverčiai partneriai. Ar jūs ko nors pasiekėte šioje srityje, ar tai yra būtina sąlyga, siekiant užtikrinti, kad tie esminiai veikėjai būtų įtraukti, įtraukiama e, pilietinės visuomenės elementai. Dėkoju dabar žodis ministrui atsakyti. Labai ačiū. Dėkoju už galimybę pasigilinti kai kurios dalykus. Taip, klaidos yra labai rimtas dalykas, rimta problema, nes norime taikyti klasikinį procesą ir turėtume būti susirūpinę tuo, kas yra mūsų šalis dažnai dirba paskutinę minutę, pavyzdžiui, fotografuojama prieš baigiant darbą ir dažnai ta nuotrauka yra um, blogesnė negu kad galutinis rezultatas. Bet noriu pasakyti, kad jūsų mintis yra labai teisinga, sąlygiškumas labai svarbus, tai yra viena iš priemonių būtinų yra pasiūlyta tam tikrų dalykų ir reikėtų labai atsižvelgti rimtai į tai, ką jūs pasakėte. Tai, ką aš e, supratau grįžęs Italiją po to, kai pakankamai pasidžiaugiu Europą, e, supratau tai, kad klaidų e, norma yra problema, kurią reikia spręsti ir reikia taikyti tam tikras sąlygas, siekiant ją sumažinti. Aš sutinku su jumis. Dabar grįžtame prie klausimo, kodėl Italija taip prastai pasirodė. Pateiksiu Jums svarbių duomenų dabar. E, pernai yra pateikti e, duomenys, e, atsivežiau medžiagos itališkai ir angliškai, kuri buvo pateikta parlamentui ir matote pastarųjų trijų metų skaičius ketverių beveik e, metų programa, vis tik tai tai yra Italija dabar e, klaidų norma prieš ketverius metus buvo 7,4 procentai, o visa Europa 14,4 procentai. Bet kas yra įdomu, pasižiūrėkime, kokia buvo padėtis prieš septynerius metus Italija. 16,7 e, procento vietoj 7. Dabar e, matome, kad kitos šalis, kit, kitų norma yra 14,4, bet anksčiau klaidų norma buvo daug didesnė. Čia jos e, pasirodė kur kas praščiau, bet dabar Italijos padėtis yra prastesnė. Mes turime galvoti daugiau apie E, projektų kokybę ir kofinansavimą. Kokybė projektų yra rimta problema, nes dažnai niekas nebesupranta, kodėl buvo e, investuotos lėšos. Reikia deramai tvarkyti projektus, nes kai jie gyvendami nekontroliuojamai, tada nebežinai, kas vyksta. Dabar yra paskelbiami aiškiai skaičiai, kad žmonės žinotų apie tai. Reikia aiškiai pasakyti, kodėl kažkas įgyvendinama, nes jeigu nebus, e, ne visuomenė nesulauks dėmesio tam tikri pareiškimai, pranešimai, tai tada administratoriai neturės atsiskaityti tie, kurie atsakingi už projektą. Kitas dalykas - kofinansavimas E, egzistuoja daug problemų, mes negalėjome visų jų spręsti, dabar yra priimtas įstatymas ir 12-14 metais bus skirta 1 milijardas eurų. Anksčiau negalėjome panaudoti tų lėšų dėl stabilumo pakto reikalavimų. E, dabar bandome spręsti reik, e, problemas, įvykti reikalavimus, bet ne taip pat numatyti atitinkamas lėšas kofinansavimai. E, mes su regionais daug diskutuojame, pradėdami darbą, e, skirtingų pozicijų laikėmės dėl to, ką reikia daryti, kokie yra skaičiai. Paiminėsiu pavyzdį geležinkeliai e, galvojame apie pagrindinius maršrutus ir su regionais, kalbėdami apie tai, kaip reikia plėtoti geležinkelius, e, kalbėjome, kodėl to reikia, ką daryti. E, daug kalbėjome su žmonėmis, kurie keliauja traukiniais. E, žmonės tada siuntė žinutės E, į Twitterį taip pat dalyvavo įvairiose diskusijose, Facebook'e, laikraščiuose pasirodė straipsniai apie tai, kas turi būti padaryta. Paskui mes diskutavome Romoje ir tarsi prie, prie tam tikrų išvadų. Kitas rytis e, - švietimas Italijoje, e, provincijos atsakingos, pavyzdžiui, už mokyklų statybą ir mes aptarėme šios klausimus ir paskui galutinis sprendimas yra įrašytas į susitarimą. E, dažnai e, partneriai susitarimai yra neįgyvendinami. Pavyzdžiui, e, dėl to, kad nesilaikoma yra šitų nuostatų, mes susitikome su profsąjungų atstovais kurie dalyvavo diskusijose ir aptarėme, kokie turi būti kiti e, žingsniai. Pavyzdžiui, ką reikia daryti e, su senstančiais gyventojais. Ir mes bandysime įrašyti atitinkamas nuostatas e, į partnerystės susitarimą ir taikyti jį kur kas nusekliau. Grazie, prezidente. Ačiū, Arminija Mansani. Matsonis, prašau. Sveiki atvykę, ministrė. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Italijos delegacijos vienas iš uždavinių yra kovoti dėl kalbinės įvairovės. Mes norėtumėm išlaikyti teisę kalbėti savo gimtają kalbą, todėl aš visada kalbu itališkai. Gerbiamas ministrė, jūs pristatėte planą, dėl kurio buvo neseniai susitarta su Italijos regionais, ypač su pietiniais regionais. Šito plano pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad Italijos pietų regionai irgi turėtų prieimą prie pagrindinių išteklių, finansavimo išteklių. Nes prieimas prie jų, tam tikrą prasme, kliūna, nes nėra iki galo gerai gyveninamos programos. Uh, nesuprantu priežasčių, kodėl tas programavimas stringa. Be to, kad Italijoje yra krizė, buvo kalbama apie tai, kad mm, regionai gavo nepakankamai nacionalinio finansavimo, o taip ne, negerbiama ES papildoma bendro finansavimo e, taisyklė. Ir taip nukenčia Italijos regionai. E, Išklausiau, ką jūs aiškinote apie naująjį planą. Reikėtų iš naujo dėrėtis dėl e, naujojo e, kofinansavimo procento, išsiderėti vietoj 15-25 procentus. Atrodo, kad e, jau prieš tai buvo deramasi dėl kofinansavimo. Taigi dabar užduosiu klausimą. Prieš keletą mėnesių aš pristačiau, aš pateikiau pasiūlymą e, iš naujo dėrėtis dėl šitų procentų, bet man buvo pasakyta, kad negalima e, keisti reglamento, reikia e, taikyti jį taip pat kaip ir kitose šalise, kurios gauna mm, ES pagalbą. Taigi man kilo toks klausimas. Italijos delegacija keletą kartų išreiškė susirūpinimą dėl uh, E, sąlygų, kurios yra įtrauktos į komisijos pasiūlymą dėl ateinančio laiko tarp e, programavimo, planavimo. Turiu galvoje ateinantį laikotarpį, finansinį e, laikotarpį. Koksai principas yra taikomas didesnė kontrolė, didesnis, didesnė priežiūra, kad būtų išvengta klaidų, kurias darė, padarė Italija, kaip kiti kolegos jau minėjo, e, kad Italijai buvo sunku įsisavinti tinkamai lėšas ir pasiekti užsibrieštų tikslų. Ar liktai būtų normalu taikyti tam tikras sankcijas, bet svarbiausia kelti sąlyga e, įgyveninti tuos tikslus, kurie buvo užsi, užsibriežti, bet mes nepritarėme tai minčiai, kad reikia e, taikyti Mastrito e, kriterijus. Manau, kad ne tik Italijai, bet ir kitoms šalims mes prieštaraujam tokio, tokios nuostatos e, taikymui, nes čia mes pažeistume bendrą sanglaudos sampratą, kai bandoma e, pagal sanglaudos politiką mes bandome mm, pagerinti gyvenimo sąlygas labiau atsilikusiuose e, regionuose. Žinoma, jie turi laikytis visų taisyklių ir gyveninti savo įsipareigojimus. Pagal komisijos pasiūlymą. per kitą finansavimo laikotarpį mūsų nuomonė regionėms, regioniai valdžiai reikia suteikti didesnę kompetenciją. Ir mano nuomonė, pritariu poniai Šroder, manau, kad šita programa, kurią jūs pristatėte, eina visiškai priešinga linkme dar labiau yra centralizuojami sprendimo prieimimai e, ir visi veiksmai centrinės valdžios mm, rankose. Norėčiau išgirsti atsakymą. Ačiū, sako pirmininkė. Turime dar septynis parlamentarus norinčius pasisakyti. Prašau visiems kalbėti trumpai. Žinau, kad kolegoms iš Italijos sunku kalbėti trumpai ypač kai ponas Barka lankosi pas mus. Ponas Udžija, ministra, sveiki atvykę. Sveikas atvykęs. E, džiaugiuosi dėl jūsų, mums reikia tokių patyrusių žmonių, tokių kompetitingų žmonių, džiaugiuosi e, jūs čia matydamas, džiaugiuosi girdėdamas jūsų paaiškinimus. Mes per ankstesnius metus patyrėme labai didelę tuštumą, maždaug prieš metus nebuvo e, jokio ministro, jokios ministerijos regioniai politikai Italijoje bent keletą metų. Taigi e, nesistebime, kad reikėjo priimti e, kai kurių tokių skausmingų nacionalinio lygmenio ir regioninio lygmenio sprendimų. pastebėjau, kad kad teikėte didelę dėmesį tam, kad nebūtų prarastas finansavimas tų programų, kurios jau e, yra įgyvendinamos. Bet reikia galvoti ir apie ateitį. Per pastarąsią savaitę šiame komitete ir kitose komitetuose mes pradėjome analizuoti, e, peržiūrėti reglamentus ir 14 20 metų laikotarpio finansavimą. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimo su ES stiprinimą. Turiu klausimą. Ar, ar stiprinsite bendradarbiavimą su parlamentu? Ar mes kartu galėtumėm kurti pagrindą, net ir turint tokią padėtį, kokia yra dabar Italijoje, neapgaudinėjom nieko, padėtis yra sunki, bet ar mes galėtumėm bendradarbiauti tam, kad prisidėtumėm prie priemonių ateičiai kūrimo, tokių priemonių programos tam, kad galėtumėm Italijoje ir kitose valstybėse narėse geriau panaudoti visas priemonės ir lėšas kurios yra skiriamos regionų plėtrai. Turiu pasiūlymą. Vėliau jau po posėdžio galėsime smulkiau pakalbėti šiomis temomis, bet iš karto užduodu klausimą. Jūs kalbėjote apie naują reformą, kuri susijusi su e, lėšų reasignavimu daugiausiai pietų Italijos regionams. Taigi mano klausimas yra toks. Lėši, lėšos, kurios buvo atimtos iš regionų, kaip, kaip jas galima būtų e, padengti. Čia buvo suteikti kreditai, kurių regionai ne, neteko. Kaip galima padėti regionams, kad jie išlaikytų tas lėšas? Kaip galima pakeisti tą finansavimą? Ar turite kokiu nors idėjų, kaip suteikti naujų išteklių šaltinių, naujų, naujo finansavimo tiems regionams? Ponas Korona. Karona. Pirmiausiai norėčiau padėkoti, e, pasveikinti Jūs tapus ministru. Linkiu sėkmės, e, dirbant sunkų darbą. Jūs išdėstėte priežastis, kodėl taip tokia padėtis Italijoje susiklostė, bet yra ir dar viena priežastis. Per pastaruosius metus metus e, mūsų pasitikėjimas labai stipriai krito. Turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas. Gaila, kad Konstancija išėjo. Kokia jūsų ir visos vyriausybės pozicija dėl naujosios vidutinės kategorijos įvedimo, nustatymo? Ir antras klausimas, o gal komentaras. Ką vyriausybė mano apie regionų vaidmenį asociacijos sutartyse? Jūs puikiai žinote, kad regionai norėjo svarbaus vaidmens, norėjo turėti balsą sprendinčios klausimus. Kita tema - Europos kodeksas. Europos Elgesio kodekso esmė yra įtraukti ir kitas šalis į dėrybas ir sprendimo prieimimą. Ar bus laikomas iš šito principo? Ačiū. Lingua risponderò alla domanda de, di Mazzoni in italiano. Ehm... Reaguodamas į daugia kalbystės principą, ponui Maconė atsakysiu itališkai. Dėl bendro finansavimo reformos, kurios ėmėmės. Mes tai taikome kitiems dalykams nei kitose šalyse. Regl... Italijai Graikijoje ir kitose šalise kilo valstybės finansų krize ir e, kai kuriuose šalise e, bendro finansavimo mažinimas tapo tikslu, kuris nusvėrė projektų svarbą. Mes pasirinkome kitą strategiją, tačiau Italijos spaudoje buvo kalbama apie bendro finansavimo mažinimą mažinimą nuo 20 iki 50 procentų. Tačiau mes situaciją vertiname kitaip. Mes nusprendėme dėmesį sutelkti į projektus. Įvardijome keletą geležinkeliams skirtų projektų, jų įgyvendinimas iš, užtruks maždaug 10 metų. Tada bandėme apskaičiuoti, kiek mažėja bendras finansavimas arba kiek jis didėja Italijos požiūrių. Taigi tas sumažinimas Italijoje yra kitoks nei kitur. Mes dar tiksliai nepaskaičiavome galutinių skaičių. Žinome, kad kalbame apie pusantro milijardo eurų sumą ir ta suma yra skirta tik projektams. mes tą sumą iškeliame iš ES fondų ir pervedome į geležinkelių fondą. Tie pinigai bus skirti geležinkeliams. Jūs taip pat klausėte, kokia rizika kyla centralizuojant sprendimų prieimimą. Mes savo planą aptarėme su regionais, jį suderinome su regionais. Ir kai yra plėtojami geležinkeliai, žinoma, nacionalinė vyriausybė turi tarti savo žodį. Ir čia nacionalinė vyriausybė atliks savo vaidmenį de decentralizuotoje struktūroje. Ji atliks e, stebėseną, vertinimą. O pavyzdžiui, jeigu kalbame apie mokyklas, e, tam tikrose regionuose, jeigu norime užtikrinti tinkamą švietimą, tai vėlgi nacionalinė vyriausybė turės atlikti stebėseną. Uh, Dėl sanglaudos ir makroekonominių sąlygų. Italijoje didelė problema yra finansinis nestabilumas ir jeigu nėra tinkamai tvarkoma finansinė sistema, sanglaudai kyla pavojus. Italija pasisakytų už tai, kad e, valstybėms narėms, kurios nesilaiko nustatytų sąlygų, būtų taikomos tam tikros sankcijos. Tačiau tos sankcijos turi būti tinkamos ir proporcingos. Ir Italija nemano, kad dabartinis pasiūlymas yra tinkamas. Tame pasiūlyme neatsižvelgiama į tuos kriterijus, kuriuos aš minėjau, tai yra tinkamumo ir proporcingumo kriterijus. Ir manau, kad tą pasiūlymą dar reikėtų aptarinėti. Perėsiu prie anglų kalbos, nes kalbėdamas itališkai kalbu ilgiau. Dėl mm, laikotarpio iki 20 metų Italija mano, kad Europos parlamentas čia atliks labai svarbu vaidmenį. Dėl to labai džiaugiuosi čia dalyvaudamas. Toliau regionų vaidmuo. Manau, kad mm, tai, kad partnerystės susitarimai ir veiklos programos tvirtinamos vienu metu suteikia galimybę regionams atlikti savo vaidmenį. Dėl visko yra derinamasi kartu, taigi regionai savaime tampa proceso dalimi. Toliau Europos elgesio kodeksas. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbus dalykas. Norėtume, kad komisija jį aptartų labai atvirai kad neatsitiktų taip, kad e, kitais metais e, tas Elgesio kodeksas bus pristatytas technokratiškai diskusijoms palikus tik vieną mėnesį. Italija mano, kad e, tarpiniai regionai nėra geriausias sprendimas, reikėtų tam tikrus regionus laik, naikinti palaipsniui, finansavimą tam tikriams regionams naikinti palaipsniui ir mes norėtume diskutuoti šį klausimą. Ponas Denkelis. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, noriu palinkėti Jums sėkmės jūsų darbę, sveikinu Jūs pradėjus eiti šias pareigas. Galėčiau Jums pateikti daugelį klausimų, tačiau sutelksiu dėmesį į vieną, kuris mano nuomonė labai svarbus. Išlaidų kokybė Mes labai dažnai kalbame apie skaičius, apie kiekius, tačiau nedaug kas yra pasakoma apie išlaidų kokybę. Jeigu ištekliai naudojami gerai, tada yra sudaromos sąlygos augimui, vystimuisi ir visų pirma užimtumui. Taigi mano klausimas būtų toks, kurios kurias priemonės ir iniciatyvas naudosite, kad šis tikslas, tai yra išlaidų kokybė, taptų realybė. Ačiū, Jan Anblecht. Ačiū, ministrė. Labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate mūsų posėdyje. Aš e, domiuosi Italijos vidaus problemomis, tačiau norėčiau dabar išgirsti jūsų nuomonę apie Italijos ateitį. Pateiksiu keletą konkrečių klausimų. Jūs gal galėtumėte paaiškinti, kas yra nacionaliniai kompetencijos centrai minimi jūsų dokumente. Kitas dalykas. Prisimenu dar pasirengimo narystėj laikotarpiu komisiją turėjo tam tikrą atsakomybę. Komisija daug ką kontroliavo, o dabar jūs siūlote komisijai įsitraukti į įgyvendinimo procesą. Ar jūs manote, kad taip turi būti ateityje, ar tai turėtų būti laikinas sprendimas krizės metu? Turiu galvoje komisijos vaidmenį. Ir trečias klausimas. Ką Jūs manote apie bendrąją strateginę programą? Kokia yra Jūsų nuomonė, kaip ministro nuomonė? Ar tai turėtų būti deleguotasis aktas, ar tai turi būti priedas prie reglamento? Kokia yra Jūsų nuomonė? Dar vienas įdomus elementas yra teminė koncentracija. Teminė koncentracija reiškia ir tikslinį lėšų paskirstimą tam tikriems tikslams. Ar jūs tai vertinate teigiamai, ar manote, kad valstybėms narėms turi būti suteikta daugiau lankstumo? Ačiū. Ačiū, ponė Kosta. Ačiū. Ir aš labai džiaugiuosi, kad čia lankosi naujasis ministras, ponas Varka. Labai mielai prisimenu jo darbą prodė vyriausybėje. Jis buvo mūsų kontaktinis asmuo, dirbant su regionais. Keletas pastabų apie Italijos padėtį parengtoje programoje yra numatytas naujas vaidmuo regionams. E, jis numatytas ir pagal mūsų konstituciją. Regionai atliks svarbesnį vaidmenį nei praeitįje ir tai kelia du klausimus. Manau, kad ponas Barka savo planuose jau bando atsakyti į tuos klausimus. Visų pirma, pastaraisiais metais nebuvo nacionalinės strategijos, strateginės programos, e, e, kuri turėtų, kurioje būtų įtvirtinti tikslai suderinti ir su regionais. Buvo parengta programa pavadinta Italija 2015 2009-aisiais. Ja parengė ankstesnė vyriausybė, dabartinė vyriausybė jos atsisakė. Toje programoje buvo numatytas tam tikras vaidmuo regionams. Remdamasi savo patirtimi, galiu pasakyti, kad tą strategiją būtų galima išgelbėti, jeigu būtų pasiekti susitarimai ir tarp regionų, ne tik susitarimai su nacionalinė vyriausybė regionai galėtų būti skatinami renkti programas ir bendradarbiauti, pavyzdžiui, kaip tai daroma švietimo srityje. Italija gerai pasinaudojo Europos socialinių fondų kilus kriziai, tai buvo padaryta susitarus regionams ir vyriausybei įmonėms buvo skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo, tačiau kitų programavimo laikotarpių labai daug dėmesio bus skiriama sąlygoms, kriterijams. Taigi bus reformuoti vadinamieji socialiniai buferiai ir ne visur bus galima skirti Europos socialinio fondo finansavimą tai labai rūpi Italijai ir, pavyzdžiui, Vokietijai. Tai yra toms šalims, kuriuose svarbus vaidmuo tenka regionams. Taigi, kaip bus su socialiniu prisitaikymu programomis? pagal naujas programas, jeigu nacionalinės vyriausybės nevykdys reformų, kurias įsipareigojo vykdyti, tai turės poveikio regionams. Taigi noriu paklausti, ar nustatant sąlygas bus atsižvelgiama į subsidiarumą. Manau, kad turėtume visi kartu diskutuoti apie tas procedūras, kurios galbūt gerai atrodo popieriuje, tačiau taip ir lieka popieriuje ir praktiškai neužtikrina skaidrumo. Galbūt procedūros turėtų būti labiau orientuotos į efektyvumą. Reikėtų panagrinėti, kaip techninės priemonės būtų galima pritaikyti siekiant geresnio koordinavimo. Uh, Michael Toirer, dėkuoju, ponė Barkeri, kad atvykote. Parlamentas yra patvirtinęs mano uh, pranešimą dėl įsisavinimo normų ir problemų. Mes pasižiūrėjome į tai, kokios priežastys kai kuriuose regionuose neleidžia pakankamai gerai įsisavinti lėšų, taip pat paminėjome geriausius pavyzdžius iš kai kurių regionų. Yra labai apmaudu skandalinga, kad negali įsisavinti lėšų kai kurie regionai. Tai ne tik su kofinansavimu susiję dalykai, bet ir su administraciniais pajėgumais. Reikia užtikrinti, kad. Mm, dirbama būtų regioninių vietos lygmenių, reikia decentralizuoti veiksmus, apmokyti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai dirbti. E. Ir jūs esate labai žinomas gerai Europoje, ne tik parlamente, e, dėl savo pranešimo. Aš norėčiau dar pasakyti, kad e, makro ekonominis stabilumas yra labai svarbus. Matome, kokia yra padėtis dėl krizės, kokios problemos kai kuriuose viduržėmio jūros šalyse, bet reikia galvoti, kaip padidinti Europos ūkio konkurencingumą, ypač kai kuriuose regionuose. Ir noriu paklausti jūsų, kaip jūs, kokia jūsų nuomonė dėl šių svarbių dalykų. Paskutinis Lambert ministeroj. Labai ačiū. E, ministrė Barkai, labai malonu vėl jūs matyti. Dabar kaip ministra. Porą klausimų. Savo pranešime, Parker pranešime, jūs kalbate apie e, sutartis, susitarimus. Tai yra geras požiūris. Jūs apie tai rašėte savo ataskaitoje. Jums reikėjo pasiūlyti pakeitimus. Kaip dėl e, dabartinio susitarimo, ar tai yra tas pats, ką jūs siūlote savo pranešime? Ir toliau. E, strategija Europa 2020. Man trūksta tam tikros energijos, kaip pavyzdžiui, siejama veiksmai Italijos pietuose su šia strategija. Galima dar pasakyti, kad į švietimą galima investuoti daug. Jūs minėjote tai kaip savo prioritetą, bet jeigu nepasikeis niekas darbo rinkoje ir jeigu nepastarys jį lankstesnį, tai e, vargu ar jis suklestės. Dabar jūsų vyriausybė siūlo naują požiūrį. Kaip tai bus siejama su eksante? galimi rezultatai. Jūs kalbėjote apie tai, kad iki šiol ne viskas buvo e, labai aiškiai apibrėžta, ką jūs galite pasakyti savo, apie savo vyriausybės e, požiūrį. Fabricio žodis jums. Dėl Italijos pirmiausiai pasisakysiu, paskui pakalbėsiu apie ateitį kaip įsivaizduojame pagerinti kokybę. Kai sakiau, kokybė yra svarbiausias dalykas ir mes tikimės užtikrinti kokybę, numatydami e, tam tikrų priemonių iš reglamento įgyvendinimą. Mes e, norime veiksmų plano, kad galėtume įgyvendinti tam tikras priemonės. Egzistuoja E, kontraktas, bet reikia galvoti apie tolesnį darbą, kitaip tariant, traukinys negali sustoti. Mes bandysime apimti visus naujus aspektus e, sustarimo arba kontrakto ir mes e, viešai skelbėme rodiklius dėl rezultatų tikslus, ne tik tai finansinius aspektus, bet ir veiksmingumo elementus. Pavyzdžiui, mes investuojame e, į mokyklas ir kyla klausimas, kaip ar mes norime pagerinti mokymo kokybę ar užtikrinti didesnius atlyginimus e, mokytojams. Dabar pereinu prie kito punkto. Buvo e, paminėta energetiką. Mes turėjome e, atitinkamą programą ir ji e, suteikė, užtikrino labai neblogų rezultatų. Jeigu aš teisingai prisimenu, Italijos e, dalis energetikos iš nuosavų išteklių yra du kart didesnė negu šiaurėje šalies iš atsinaujinančių šaltinių. Uh, Taigi tai artėja prie Europos tikslų, bet mes e, dėl to ir neįtraukėme į naujas pro, programas šio elemento, nes turime kitų prioritetų. Toliau Italija darbo rinka pagal švietimo programą mes dar lėšų skiriame mokymo kokybei, nes kai kurių mokyklų darbo kokybė pietuose yra labai žema ir negalima paskui reikalauti, kad užaugę vaikai e, laikytųsi įstatymų vien dėl to, kad mokymo kokybė yra apgailėtina tose mokyklose. E, e, daugybė vaikų pietų Italijoje neatitinka matematikos, pavyzdžiui, E, srityje e, pizos reikalavimų dėl minimalių e, matematinių įgūdžių. Jūs kalbėjote apie darbo rinką, pereinamasias nuostatas, įgyvendinama pagal planą kai kurios priemonės, kurios bus naudojamos visoje šalyje. Švietimo mokslo ministras dabar nori pasitelkti tam tikrą veiklą, kad paskui, kaip prototipą būsimai uh, praktikai. Mes norime taikyti pirmiausiai e, teritorinį požiūrį, galbūt e, paskui išplėsti į šalies šiaurę. Kas yra nacionaliniai kompetencijos centrai? Buvo klausimas apie tai. Kai kuriais atvejais e, E, turime gerų specialistų, pavyzdžiui, švietimo e, ministerijoje, aš tai vadinu kompetencijos centrais, nes e, žmonės neturi važinėti po šalį ir aiškinti, ką daryti. Vietoje žmonės turi žinoti patys, ką daryti. Ir mes turime turėti tam tikras agentūras, pavyzdžiui, geležinkelių veikia atitinkama bendrovė, puikūs inžinieriai dirba ir siekiama uh, plėtoti veiksmus pietuose, e, investuojant atitinkamas lėšas. Mes e, norime, kad tie kompetencijos centrai, kurie jau veikia Italijoje, galėtų plėsti savo veiklą ir savo žinias pritaikytų kitur. Kalbu apie viešąsią žinias, viešąją kompetenciją. Tai turėtų būti tam tikros e, viešos institucijos gilesnės subsidiarumas. Mes eksperimentuojame ir tikiuosi, kad galėsite įvertinti mūsų darbo rezultatus pagal mūsų veiksmus. Tai yra pareigų dalymasis, darant strateginius pasirinkimus ne tuo metu, kai, sudarom, tuo metu, kai sudaromas kontraktas. Mes su Danuta apie tai kalbėjome, svarstydami darbo tvarkę. Mes nekalbame apie kažkokias tai specialias grupės, kurios parengs uh, E, partnerystės sutarimus, bet apie nuolatinę partnerystę. Procedūriniai dalykai bus Briuselio atsakomybė, tai nėra valdymo dalis, bet mes norime mm, plačių strategijų ir taip pat jų įgyvendinimo. Mes pasitelkėme ekspertus iš Briuselio, jie dirbo su savinas, italais, pavyzdžiui, švietimo srityje mes norime E, kad jie pateiktų savo kritiką, e, nubrėžtų tam tikras gairias, bet nenorime, kad tai būtų išsakyta po, po metų. Mes norime, kad būtų viskas padaryta tuo metu, kai dar įgyvendiname projektus ir komisija e, būtent turėtų taip pat pasistengti, nes klausimas labai sudėtinga visi tie dalykai. Jūs kviečiate e, juos, kad e, gautumėte iškart reakciją, o ne po to, kai viskas bus padaryta. Tai sudėtinga, bet galbūt ir gera mintis. Taip mes norime pasižiūrėti, kaip tai pasi e, teisins ir galbūt tai bus tam tikras prototipas ir tai bus galima pritaikyti toliau reglamentuose. Bendra strateginė programa Italija atsidūrė izolacijoje lyginant su kitomis e, valstybėmis narėmis. Aš manau, kad komisija atsakinga turi būti už jos, už tos programos rengimą, nes kitaip e, ji paklius į kompromisų pinklės ir jeigu tai darys komisija. Ir aš pasakysiu, kad taryboje Italija visą laiką kartoja, kad tai turi būti komisijos dokumentas Ir jeigu tai bus, tai reikia rasti formulę. Tai bus e, tarybos patvirtinta. Buvo pasiūlyta pasižiūrėti, tai derinti ledikimumą ir išlaikyti griežtas sąlygas. Toliau teminė koncentracija. pasiūlyme viskas penelyg griežtai išdėstyta ir kyla pavojus, kad dabar e, Kalabrijai bus pasakyta e, konkrečiai, kokiu turi būti imtasi priemonių konkurencingumui pagerinti. Bet Kalabrijoje reikėtų gal tik porai universitetų pinigų uh, nereikia visiems universitetams, nes kitaip lėšos bus išvaistytos. Jie turi pakankamai pinigų ir augimo konkurencingumo klausimai turi būti sprendžiami, atnaujinant socialinį kontraktą su miestais, E, tarp vyriausybės ir miestų. Mes atsiliekame daugybę metų, bet negalime padaryti didžiulio šuolio, kai kuriuose miestuose tai manoma, bet negalime reikalauti, kad Kalabrija dabar pultų, investuotų viską į mokslinius tyrimus. E, dažnai rangovai atvyksta kažkur iš šalies ir jie dažnai nepadaro to, ką reikėtų mes turėtume galvoti, kaip lankščiau panaudoti lėšas iš socialinio fondo. Reikia užtikrinti galimybę rinktis lėšos ir temos turi būti koncentruojamos, tačiau regionas pats turėtų pasirinkti sritis tos koncentracijos. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Atsiprašau, kad apie ilgai kalbu, man čia tai patinka, kad viršiu man skirtą laiką. Tarp regioninės programos taip, bet mūsų patirtis rodo, kad ne visuomet viskas gerai, nes neaišku, kas už ką atsakingas. Taigi yra problemų. Pavyzdžiui, jeigu švietimo srityje viskas būtų aišku, pareigos, tada taip sąlygos, jų įdėgymas galbūt mes pradėsime problemas spręsti iš anksto, o ne paskui lopysime e, skilės. Ir mes e, turime turėti galimybę, pavyzdžiui, lankščiai veikti Šiaurės Italijoje, e, pamatėme, kad tokia galimybė yra tikrai nebloga. Taigi tiek, ačiū. Um, have, uh, the... Ačiū. Tikriausiai galima sakyti, kad baigėme pasikeitimą nuomonėmis su ponu Fabricijo Barka. Visų vardų tikriausiai pasakysiu, kad mes džiaugiamės ne tik tai tuo, ką jūs darote Italijoje, bet ir džiaugiamės jūsų pasisakymu apie sąnaudos politiką, regioninę politiką ir jos ateitį Italijoje, kaip žinome, taryba nesilaiko vienos nuomonės dauguma klausimų ir žinau, kad jūs e, irgi bandote taikyti tas nuomonės, tai ačiū, kad pripažinote, mums tai yra labai svarbu. Bet to jūs dabar bandote daryti išvadas E, norėtumėm dar kartą išgirsti jūsų nuomonę, kada e, jau jausite, kad turite kuo pasidalinti. Taigi dar kartą linkime sėkmės vyriausybei, ponui Mončiui ir visiems ministrams. Tikimės, kad Italija, Italija viską klostys gerai. Ir sanglaudos pasaulos politika nebesusidurs su tokiomis problemomis. Linksmų kalėdų, gerų naujų metų ir ačiū sudie.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 kuris mums labai svarbus jau keletą metų. Kalbėsime apie BVP ir kitus anglos politikos kriterijus. Atvyko keturi ekspertai. Sekretariatas pasiūlė darbo tvarką. Tai bus logiškiau svarstyti šitą klausimą. Taigi norėčiau pirmiausia pakviesti profesorių Jaceką Šlachtą, kuris kalbės apie tai, kaip pamatuoti socioekonominį E, sąjungos politikos vystimasi. Mes turime tik valandą ir 15 minučių, todėl prašau kalbėtojų kalbėti kuo glaučiau, kad liktų daugiau laiko klausimams ir paaiškinimams. Taigi, ponė Šlachta, žodis jums. Thank you very much for, for invitation. I will, I will... Dėkoju už pasisa... E, kvietimą, pasistengsiu kalbėti kuo glaučiau čia surašiau e, svar, svarbiausius punktus, kaip vystėsi nacionalinė sąskaityba ir galiausiai per amžių amžius atėjome iki Richardo Stauno ir e, nacionalinės Europos skaitybos sistemos. Mes taip pat turime sangaudos susitarimą trijų dimensijų - ekonominės, socialinės ir teritorinės. Ir mes ekonominėje srityje sanglaudos prasme esame daugiausiai pažengę, matuodami ją kaip pagal, pagal BVP. BVP yra pagrindinis kriterijus. Socialinis ligmuo matuojamas pagal nedarbą ir darbą nedarbo darbo lygį, o dėl teritorinės anglūdos pažangos yra mažiau. Paprastai kalbama apie prieinamumą, apie kelionės laiką nuo vieno taško iki kito. BVP. Kodėl taip, kodėl ne. Kad už ir prieš. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad tai yra e, objektivus produktivumo matavimo kriterijus. Kartais e, manoma, kad ir gerbuvi galima juo matuoti, bet e, iš tikrųjų nelabai. Norėdami palyginti valstybės arba regionus, e, palyginti kaip jie vystosi, tada BVP yra tinkamas kriterijus. Yra įvairiausių supaprastinimų, kaip jį pamatuoti. Ir labai eklektiški tie paskaičiavimai. Taip pat įvairia aprieptim galima matuoti. E, pavyzdžiui, ar produkcija, kuri kenkia aplinkai, turėtų būti skaičiuota ar ne. Ar, pavyzdžiui, karo pramonė turėtų būti traukta į BVP skaičiavimą. Taip pat e, kyla problemų dėl palyginimų, skirtingų teritorijų palyginimų, kokias kainas naudojame, kokią valiutą e, skaičiuojame ir kaip e, perkeičiame šitus skaičius į bendrą vardiklį ir bendrus standartus. Kalbėdami apie teritorinį matmenį, Mes paprastai lyginame valstybių, bet taip pat ir regionų lygmenių. Tai NATS 2 ir NATS 3 regi regionai. Skirtingus rezultatus gausime, jeigu lyginsime gyventojus ir arba teritoriją. Taip pat svarbus klausimas ar naudojant BVP kokybė sąnaudos yra teisingai paskaičiuojama. Štai yra žemėlapis, kurį turime galvoje kalbėdami apie sąnglaudą pagal e, sa, e, paskutinį sąnglaudos, paskutinę sąnglaudos ataskaitą. Jis yra paskaičiuotas pagal BVP. Pasaulio bankas e, pateikė šitą, šius paskaičiavimus. Čia matome Belgijos E, BVP per e, kvadratiniam kilometre. E, Ten buvo Belgija, dabar matome Lenkiją, kaip matote, Varšuva turi tokį didelį kalną, kitose teritorijose yra mažesnis pakilimas. Čia matome centrinę Europą ir, kaip matote, centrinėje Europoje yra tokių žvaigždžių, didelių, stiprių regionų, bet palyginus su rytinė Europa yra dėlis skirtumas. Lenkija gan sėkmingai dirba sąjungos politikos rytyje. NATS nu, 2 nuo 27 skaičiai gan geri. 2009 metų yra paskutinė statistika Lenkijos nuo 44 iki 61 statistika pagerėjo per šiuos metus, bet jeigu perėsime į NAC 2, matysime, kad yra tokių regionų kaip, kaip Mazūrija, e, kurių yra rodikliai gan aukšti Arba tokie regionai, kur yra didelių miestų e, irgi juose e, skaičiai yra geresni, o pavyzdžiui, vakarinėje Lenkijoje, silpnesniuose regionuose e, padėtis prastesnė, bet irgi pagerėjo keliais mm, procentiniais punktais. Taigi BVP tikrai atspindi sanglautos procesus. Čia turime kitokių indikatorių, kitokių rodiklių, kuriuos pasiū, kurie buvo pasiūlinti penktame sanglaudos, penktoje sanglaudos ataskaitoje. Visų nevardinsiu, bet šie rodikliai visi buvo pasiūlyti NAC 2 lygmeniui. Taip pat e, vieni iš e, radiklių yra ir E, pasitenkinimo gyvenimo rodiklis, pavyzdžiui, gyvenimo laikotarpis ir taip toliau. E, Europa 2020. Mes čia išvarnuoja penkis rodiklius, kurių turi siekti uh, valstybės narės ir visa Europos Sąjunga, kad būtų pasiektų Europo 2020 tikslų. Čia turime du žemėlapius, kairėje pusėje turime um, žmogaus plėtros indeksų pagrindų paskaičiuota žemėlapį, o dešinėje, dešinėje yra pagal skurdą paskaičiuotas žemėlapis. Čia turime statistikos, antras tulpelis yra labai įdomus. Laimingi gyvenimo metai, gyvenimo metai, kai žmogus jaučiasi laimingas. E, Skandinavija, Švedija, panašiai, yra apie 60-62 Slovakija ir Lenkija yra maždaug 47, Bulguri, Bulgarija tik tai 37, taigi labai didelis skirtumas tos gerovės ir kaip, kiek ilgai žmonės gyvena sveiką gyvenimą, sveikai nesirgdami. Taigi, čia nais skrydžiai, prieiga prie skrydžių, prie kelionių. Kaip matote, prie išorinių ES sienų tas, ta prieiga yra labai nedidelė, labai žema. Čia e, turime pramonės ir paslaugų produktivumą, kaip matote, vėlgi labai dideli skirtumai lyginant mm, šiaurę ir vakarus su rytais ir iš dalies su pietumis, Europos pietumis. Čia įdomus labai žemėlapis, kurį matėme visose sanglaudos ataskaitos variantuose, bet galutinėje variante, variante jo nebuvo. Tikriausiai kažkam jis nepatiko. Kaip matote, e, Šiaurės Europoje labai aukštas valdysenos aukšto valdysenos kokybė, o pietuose ir rytuose, šiaurės, tai yra e, pietų e, Italijoje ir rytuose, ypač Bulgarijoje ir Rumunijoje, labai žema kokybė. Čia plat... plačiajuostis interneto ryšys, o čia kompetentingumas. Kompet Konkurencingumo indeksas. Vėlgi matome labai skirtingą padėtį netgi tos pačios šalies skirtingose regionuose. Čia regioninis inovacijos indeksas, vėlgi didelis skirtumas tarp senosios Europos ir naujųjų valstybių narių. Kokias išvadas galima būtų padaryti? BVP yra svarbus rodiklis, bet reikia pagerinti skaičiavimo metodologiją. Labai svarbu, kad mes jau vėluojame. Prieš tris savaitės e, e, Lenkijoje buvo paskaičiuotas NAC 2 e, ir NAC 3 2009 metams BVP Lenkijos, o kai kurios šalis dar net nepaskaičiavo. Taigi turime istorinius duomenis ir su jais dirbame. Antra, reikėtų atsižvelgti ir į kitus indikatorius, kitus rodiklius, kurie rodo gerbuvį, gerovę ir viso šalies ir regionų. Dėl regionų gerovės indikatorių gal padėtis yra dar kol kas nelabai gera. Socialinė ir teritorinė sanglauda yra svarbus E, rodiklis, Lenkija pirmininkaudama didelį dėmesį tam skyrė ir galiausiai reikėtų atsižvelgti kai kurius sektorinius rodiklius, kurie išvardinti Europo 2020 sąraše. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar ponas Sotu, profesorius iš Paryžiaus. Conservatoire National d'Art et Matière. Jis kalbės apie sąjungos politikos rodiklius. Jūs manys e, atsakyti į klausimą, ar galima realistiškai, ar konkrečiai žiūrėti tuos rodiklius. Tikiuosi, kad galima ir tą, ir tą padaryti. Žodis jums. About, uh, that... Dėkoju už galimybę aptarti BVP kaip vieną iš rodiklių. Manau, kad uh, visi. Uh, daug kas yra nepatenkinti dėl šio, dėl šio rodiklio, bet visi jį naudoja. Parodysiu jums keletą skaitrių. Ar tikrai realu yra realistiškas rodiklis e, BVP? Matote skaidrę, mes tarsi bandome e, pagauti tą e, bendrai vidaus produktą, kuris skraido kaip drugelis, jis labai didelis, o mūsų gaudyklė labai maža. Iš tikrųjų, jeigu naudojamas šis rodiklis, tai tada e, reikia galvoti, kaip jį kaip galima geriau panaudoti, kaip e, užtikrinti atskaitomybę dėl VVP gerą, nes man atrodo, kad dabar jau komisija šiek tiek keičia savo poziciją, daug buvo kalbama apie poveikio rodiklį. Rengiant programą buvo naudojami tam tikri poveikio rodikliai anksčiau, o dabar komisija sako, reikėtų realistiškiau galvoti, pagalvokime apie E, rezultatą ir tam tikrą prasme apribokime rezultatus, net ir naujai apibrieštas yra poveikis. Dabar kalbame apie grinai rezultatą, e, kuriame nebėra taip vadinamo negyvo svorio, kažkokio išorės veiksnių. Taigi dabar bandome galvoti apie realistiškesnius indikatorius, rodiklius. Dabar uh, kokie yra, e, ko mes siekiame sanglaudos augimo. Nuo 2000 metų daugiausiai kalbama apie augimą, kalbama kaip užtikrinti didesnį augimą nepriklausomai nuo e, veiklos vietos. Bet tai gali būti pavojinga, nes kuo daugiau akcentuoji augimą, tuo e, labiau akcentuoji mokslinius tyrimus, plėtrą. Uh, E, ponas Barka apie tai, ką tik tai kalbėjo, kartais, pavyzdžiui, yra taip, kad universitetų nepakanka ir negali jie panaudoti deramai e, lėšų, todėl pasitelkiamas Europos socialinės fondas. Daug e, tyrimų parodė, kad kuo daugiau lėšų duodama mm, moksliniams tyrimams, tuo daugiau pinigų nukeliauja į mokslinio tyrimo projektus, taip pat reikia kalbėti apie tai, kad neturi būti teritorinio, teritorinės sąlygos. Jeigu tu esi turtingas universitetas, gali gauti daug pinigų ir nėra nustatyta jokių teritorinių reikalavimų ir neprivalai bendradarbiauti su silpnesnėmis teritorijomis. Taigi mes e, finansuojame turtingus dažniausiai centrus. Jungtinėje karalystėje buvo bandoma uh, užtikrinti tam tikras e, sąsajas su regionais. Europos lygmenių, man atrodo, kad pamirštas šis aspektas, bet reikėtų pagalvoti, kaip tą teritorinį aspektą įvesti. Kitas rodiklis, sakome, pamirškime trumpam BVP, pagalvokime apie gyvenimo kokybę. Matote aparatą, į kurį kišama daug pinigų švietimui, sportui, būstui, daugybei sričių ir galiausiai gauni tam tikrą paketuką, e, kuris vadinasi gyvenimo kokybė. Taigi, e, jeigu perėsime prie šio e, kriterijaus, atsiranda tam tikrų taip pat pavojų, reikia realiai galvoti dėl uh, apskaitos BVP ir gyvenimo kokybė susiję labiau su kontekstu, jie neatspindi tiesioginio uh, e, ES intervencijų poveikio. Reikia galvoti apie konkretesnius rodiklius ir apie tai pakalbėsiu. Galvokime apie rodiklius, kurie, pavyzdžiui, turėtų būti pateikti parlamentui kaip atskaitomybė, kokių norėtume e, rodiklių partnerystės sutartys. Jeigu pasižiūrėsime į reglamento projektą, yra bendrų rodiklių labai daug išvardyta. Manau, kad jūs matėte tą sąrašą Europos Sąjungos lygmenių egzistuojančių rodiklių ir bendrųjų. Tai koks jų ryšys su BVP? E, koks ryšys su rodikliais e, naudojamais ES lygmenių. Prieš e, valandą kalbėjote apie makro regionus, koks bus ryšys su jais. Naudojamas rodiklis projektai. Atsiranda tūkstančiai milijonai tų projektų ir paskui kalbama BVP ir sakoma, koks yra ryšys ekonomistų klausimą tarp tų projektų ir BVP. Tai nėra aišku, taigi reikia galvoti, kokių mums reikia rodiklių parlamento lygmenių. Galbūt tai ne projektų skaičius, tai nėra tikriausiai pats geriausias rodiklis, bet pasižiūrėkime į tą sąrašą rodiklių, kurie nėra susieti su BVP ir neaišku, kokie yra kiti rodikliai išskyrus Europą 2020 ir kokie yra esminiai rodikliai tame sąraše neaišku. Taigi kas e, yra geriausia galbūt išeitis ar kokia labiausiai bauginanti e, išeitis? Ką Europa gali pasiūlyti, ką galime pasiūlyti piliečiams. BVP taip, bet galbūt jungti su tam tikrais Europos tinklais, sujungti, nesujungti kyla klausimas. E, reikia pagalvoti apie inovacijas, žinias, turtą, bet kartais reikia aiškiai apibrėžti, su kuo ką jungti. E, diskusija apie Italiją buvo labai įdomi. Reikia galvoti apie vystimosi esminius elementus ir taip pat galimybę pasinaudoti tais aspektais, piliečiams pri, prieiti prie tų aspektų. Dabar, tarkim, tarsi bandome ieškoti naujo rodiklio pakeičiančio BVP. Kas yra geresnis? geresnis dalykas. Galbūt reikia kalbėti apie plačiai juosti e, interneto ryšį, visi norime to, galbūt ES gali ką nors konkrečiai padaryti iš šio klausimų, visi norime energijos išteklių, žinome, kad mažėja ištekliai, taigi kaip apie energetikos tinklus, e, transportas, Visi galvojame apie geležinkelius, ponas Barka apie tai kalbėjo, bet ką galime padaryti, kad užtikrintume geresnę prieigą prie geležinkelio, kad galėtume lengviau keliauti traukiniu į Rygą, Varšuvą, ar kada nors bandėte nukeliauti iki Rygos, Sofijos traukiniu? E, Lėktuvų tai taip, Taigi, ar galime užtikrinti visiems piliečiams geresnę prieigą prie šių tinklų? Tai yra labai svarbu, bet galbūt nepakanka, galbūt e, tai yra tik infrastruktūros aspektai, galbūt galime dar apie ką nors pagalvoti, apie švietimą. E, man labai patiktų kitas rodiklis gyvenimas, vis, mokymasis visą gyvenimą. E, ir dažnai apie šį rodiklį mes visai pamirštame. Kitas dalykas, užimtumas labai daug yra aspektų, bet jeigu mes norime e, kažką prieš pastatyti BVP, turime galvoti apie tam tikrą simbolį, kas galėtų e, būti ta priešstata. Ačiū, jūsų pranešimas buvo tikras iššūkis, turbūt dėl jo bus daug klausimų. Dabar persime prie pranešėjo iš Suomijos. E, ponas Janė Antikainen yra e, užimtumo ir ekonomikos ministerijos Suomijos, iš Suomijos atstovas. Ačiū. Aš manau, kad neturiu tokio potencialo, nes čia dabar sėdžiu šalia profesorių. Aš esu statistikos specialistas, dirbu su sanglaudos, konkurencingumo klausimais ir esu pasirengęs pasidalinti mintimis apie tai, kaip reikia būtų galima vertinti sanglaudą. Taip pat kalbėsiu ir apie konkurencingumą. Turbūt prisimenate e, profesoriaus Svatų antrą skaidrę. Ten buvo kalbama apie augimą ir e, sanglaudą. Aš manau, kad tvirta augimo politika yra geriausia sanglaudos politika. Taigi, kai vertiname sanglaudą, turime vertinti ir regionų konkurencingumą. Tai ir čia daugiausia klausimų kyla dėl regionų ir miestų struktūros. Taip pat manau, kad reikėtų akcentuoti ir demografinius aspektus. Ir trečias dalykas, viskas, kas yra vertinama, turi būti aktualus politikoje Taip pat reikia atsižvelgti ir į mastą, į palyginimus. Kokie yra regioninio vystimosi rodikliai? Žinoma, visų pirma, turime BVP, jis jau buvo minėtas. Kita vertus, e, vertiname ir darbo vietas, užimtumą, nedarbo lygį. Trečias dalykas - demografiniai aspektai geriausias, e, greičiausiai įvertinamas rodiklis yra migracijos srautai. Kitas dalykas yra demografinė struktūra. Visa tai yra tradiciniai dalykai. Šis trikampis naudojamas nuo 6 mm, ar 70 mečio. Tačiau dabar tampa svarbus dar vienas aspektas, tai yra kompetencija. Čia aktualūs moksliniai tyrimai. Manau, kad būtent šiem pastariesiam rodikliam reikėtų mm, skirti daugiau dėmesio. Ir dar vienas dalykas yra politinis aktualumas. Žinoma, yra siekiama tvaraus, spartaus augimo, tačiau galutinis ir svarbiausias tikslas turėtų būti piliečių gerovė. Jūs jau matėte daug skaidrių, čia parodysiu dar vieną, kuri rodo, ir, kokia yra sąsaja tarp BVP ir bendros gyvenimo kokybės. Matote BVP augimą, jis BVP didėja, tačiau um, tai nelėmė didėjančio pasitenkinimo gyvenimu. Taigi akivaizdu, kad yra tam tikrų informacinių spragų, kurios neleidžia iki galo įvertinti regionų vystimosi yra daug kitų dalykų, su kuriais dirba Eurostatas. Turiu galvoje užimtumą, aplinką ir taip pat neatsparumą išorės poveikiui. Taip pat dar norėčiau pakalbėti ir apie demografijos dinamiką, ypač paminėsiu visuomenės senėjimo klausimą. Čia matote sintetinio rodiklio pavyzdį. Į tą rodiklį įeina BVP, užimtumas arba nedarbas ir mm, kiti rodikliai, e, jį, šį rodiklį sukūrė mano kolega Tomas Hanel. Dar vienas svarbus dalykas yra skalė. Jeigu pažvelgtumėte į rytų Suomiją, pamatytumėte, kad tas regionas nėra pasiekęs gerų, gerų rezultatų. Jeigu pereitume nuo NATS 2 lygio į NATS 3 lygį, pamatytumėte, kad e, NATS 3 lygyje nėra nieko ypatingo, NATS 4 lygis jau yra visai kitoks. Matote vieną miestą, tai yra pramoninis miestas, kitas miestas Kopijo, Suomijos rytuose. Tai yra svarbus mazgas rytų Suomijoje, tai yra lik augimo variklis ir daug kas priklauso nuo to, kaip vystosi tas miestas. Žinoma, svarbus klausimas, kaip susijęti tuos mazgus. Varka ir kuopijo yra smarkiai nutolę vienas nuo kito, tačiau reikia e, užtikrinti sąsajas tarp tų augimo mazgų. E, tų sąsajų reikia ir visoje Europoje. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie demografiją. Čia matote, kiek yra gyventojų vyresnių nei 65 metų. Čia matote kito projekto duomenis, NAC 3 lygyje. Jie yra panašus. Suomija šie klausimai itin domina. Mėlynos juostelės šioje skaidrėje yra NAC 2 e, lygis raudona linija yra ES vidurkis. Taigi matote, kad Suomija susiduria su demografinėmis problemomis, nedaug nuo jos atsilieka Italija ir Prancūzija, kur visuomenė taip pat labai greitai sensta. Ir šis klausimas bus labai aktualus artimiausiais dešimtmečiais. Taigi galiausiai cituoju, tai, ką mes vertiname, daro poveikį tam, ką mes darome. Ir jeigu mūsų vertinimai nėra teisingi, negalėsime priimti teisingų sprendimų. Ačiū. Dabar norėčiau pradėti diskusiją. Galbūt regijo generalinis. Generalinio direktorato atstovai norėtų pasisakyti. Tiesa, atsiprašau, užmiršau dar vieną kalbėtoją. Uh, Ponas Vandermoten. Oh, sorry. Euh, euh, labai ačiū, aš labai trumpai kalbėsiu, pristatysiu tyrimo rezultatus, kuriuos e, tyrimą mes atlikome, norėdami e, išiškinti geriausią rodiklį ar tai yra BVP ar kitas, mes dirbame su paprastais rodikliais viena vertus ir kita vertus naudojame duomenis, kurie yra lengvai prieinami iš Eurostato. Mūsų Mes pradėjome dirbti dėl to, kad BVP kelia konceptualių problemų ir kyla problemų dėl to, kad naudojamas šis rodiklis nacionaliniu e, visų pirma mastu. Jisai naudojamas kaip struktūrinis rodiklis. E, BVP padidėjimas e, gali reikšti, kad nu, auga atsiranda vis daugiau tam tikrų produktų, kurie yra socialinė prasme visai nenaudingi. E, Galvama, e, taip, galvojama buvo tai apie tai, ar galima panaudoti BVP kaip regioninį rodiklį. E, atsiranda tam tikrų teorinių problemų kyla klausimas, ar mes norime užtikrinti visoje nacionalinėje teritorijoje maksimalų augimą, ar norime užtikrinti e, maksimalę plėtotę e, gyvenimo lygio. Tai yra du skirtingi dalykai ir reikia pasakyti, kad valstybės skirtingose regionuose gerbuvis gali būti susijęs su kitais dalykais, negu, o ne su regioninė gamyba. E, egzistuoja tam tikros problemos, skaičiuojant regionį BVP. E, ir nacionalinis BVP arba BNP, nacionalinės e, pajamos, nebūtinai atitinka regionės Mes e, paimkime pavyzdį, pavyzdžiui, e, kaip skaičiuojamas e, tam tikros įmonės, kai skaičiuojamas pajamos, kuri, tokios įmonės, kuri turi daug filialų, daug skyrių, rodikliai skirsis viename, bus skirtingi skirtingose regionuose. ir negalima skaičiuoti e, BNP kaip visiškai vienodo rodiklio, sakyti, kad jisai yra visiškai vienodas. Dabar e, NOTS e, 3.2 regionai ir NUTS vienas regionas visi žino, kad Briuselio rodikliai yra kur kas geresni E, Briuselio kaip sostinės regiono rodikliai yra daug geresni negu platesnio regiono. Taigi yra visa eilė techninių problemų, kurios e, susijusios su e, BNP skaičiavimu. Kokios galėtų būti alternatyvos? Mes pasižiūrėjome įvairius egzistuojančius rodiklius ir pastebėjome keletą dalykų. Pavyzdžiui, jeigu sugrupuosime rodiklius, tai nežiūrint visko, pamatysime gana neblogą koreliaciją tarp e, BNP ekonominio rodiklio, taip pat materialinės gerovės rodiklio ir e, tai yra pajamos po socialinių perskirstimų, grinosios pajamos. E, taip, kitas yra rodiklis socia, sveikata, taip pat ir vyrų gyvenimo trukmė, egzistuoja tam tikrų skirtumų tarp regionų, aš nenoriu čia dabar pasakyti už kažkuria lytį, bet egzistuoja skirtumai ir tarp vyrų ir moterų. Taip pat kitas dalykas e, svarbus yra švietimas, nes skiriasi moterų vyrų įsilavinimas ir kitas dalykas prieiga prie e, komunikacijos priemonių. E, vis Kitas rodiklis yra e, socialiniai e, rodikliai, pavyzdžiui, nedarbas, socialinės problemos. Labai sudėtinga yra tai e, sėti su ekonominiais rodikliais. Kodėl? Todėl, kad šiandieną miestuose, dėliuose miestuose yra skurdžiai gyvenančių gyventojų net ir klestinčiame regione. Taigi koreliacija būtų neigiama. Todėl reikėtų atsižvelgti į tokius socialinius dalykus, tai yra labai rimta problema, tačiau nereikėtų e, suplakti to su ekonominiais rodikliais. Tai yra visiškai kitas klausimas ir reikėtų taikyti e, jam kitokius kriterijus, kad jis būtų atitinkamai atspindėtas. E, kitas dalykas. E, aplinkosauginiai veiksniai, e, tai nesispindi skaidrėje, bet kyla klausimų, ar geriau visus e, taršos elementus e, priskirti regionui, ar reikėtų vienodai paskirstyti visai šaliai. Tai yra neišspręstas dar klausimas, aplinkosaugos klausimai manau, turėtų būti taip pat skirtingai traktuojami ir priskiriami prie kitų rodiklių, negu kad prie ekonominių rodiklių. Laiko e, daug neturime, taigi tik paminėsiu keletą svarbiausių dalykų teorinis Europos regionų tinkamumas, parinkimas 75 procentai Europos BVP arba 90 procentų ES BVP ligmens. Kairėje matote vieną e, vaizdą ir tai yra susiję su žmonių pajamomis po socialinių e, pervedimu tai yra BVP plus e, kiti veiksniai sveikata, e, sveikata ir žmogaus e, kapitalas. Ką tai reiškia, kai kurie vakarų Europos regionai nebe, nebetitinka kriterijų sanglaudos politikos po tokių paskaičiavimų E, taip pat e, neįskaičiuojami gyventojai, kurie e, grįžta į savo gimtasias vietas, baigia darbo karjerą. Ir rodikliai pasikeičia dėl to, kad nacionalinės sistemos perskirsto lėšas. Centrinėje rytų Europoje E, miestai, sostinės e, atitinka kriterijus tam tikrus ir dalis vertės nukeliauja į kitus regionus ir tokiu būdu e, sostinių regionai tampa tinkami sanglaudos politikos paramai gauti. Matote, čia kitus rodiklius, bet ne viskas atspindi e, šitame paveikslėlėje. Tai yra BVP plus e, socialiniai veiksniai žmogiškasis kapitalas. Daugiau informacijos yra mūsų ataskaitoje. Reikėtų atsižvelgti dar į socialinio jautrumo, trapumo aspektą. Kai kurie regionai galbūt labai e, stiprus ekonominė prasme, bet socialinis aspektas visuomet turi e, išlikti labai svarbiu. Dėkuoju, dabar norėčiau pakviesti komisijos atstovus, galbūt diskusijos pabaigoje, o dabar kolegoms žodis Janas Olbrichtas. E, e, tai labai įdomu politikui klausyti, kaip ekspertai analizuoja statistiką prisiminiu vienos valstybės narės poziciją. Man kartą sakė, kad BVP. Klausiu, jūs, koks jūsų BVP, sako 104,9, bet mes tengiamės jį pagerinti. Tai šiek tiek pakeisti statistiką. Pritariu, kad jeigu kalbame apie augimą, tai mes tik investuojame į turtingiausius regionus. Apie tai Mm, daug kalbama, bet tokia yra tikrovė. Čia 7, 6 ir 5 programos problema. Ir dabar galvojame, kaip to išvengti. Tai akivaizdu, bet vis tiek džiugu, kad e, vėl apie tai kalbame. Jeigu mes norime kalbėti apie Europos augimą, visos Europos augimą, reikia investuoti į regionus. Bet čia yra dvi skirtingos tikrovės. Viena tikrovė yra tokia. Kaip apibriežti vystimosi augimo lygmenį, gyvenimo kokybės lygmenį ir taip toliau ir šalis naudoja skirtingus rodiklius tam tikslui pasiekti. Tikrai įdomu, kaip galima tai apskaičiuoti. O toliau yra politinis sprendimas. Politinis sprendimas yra skaičiuoti tik tai pagal BVP ir taškas. Taigi, viena vertus, kai e, sprendžiama, kaip paskirstyti pinigus, tai E, kalbama tik tai apie BVP, o tada yra dar visokiausių kitų rodiklių, kurios neatsižvelgiama. Ir bandoma pamatuoti tam tikrų politikų ar programų efektyvumą ir pradama kalbėti apie rodiklius ir visa kita, o tada, kai vėl politikai sprendžia, kaip paskirsti lėšas, vėl sako, mes atsižvelgsime tik tai į BVP. Taigi mes dirbame dviejose skirtingose tikrovėse. O gal žiedami į senesnius žemėlapius matome, kad tas netitikimas, tie skirtumai yra visiškai tokia patys, jie nesikeičia, kaip pono Šlachtą rodė. Gal kažkelios kelios statistikos keičiasi, keli duomenys keičiasi, bet iš principo nesikeičia. Kartais bandoma galbūt pakeisti tą statistiką. Bet jeigu mes rodysime netikrus duomenys, tai prarasime patikimumą prieš savo rinkėjus, taip elgtis negalima. Taigi arba BVP atspindi vis, visą bendrą situaciją ir tada galima naudoti tokį rodiklį kaip vienintelį arba BVP neatspindi visos tikrovės, tada reikia naudoti e, didesnį skaičių rodiklių. Ir ne tik tai tada, kai vertiname progresą, bet ir tada, kai sprendžiama, kaip lėšas paskirstyti nes kitaip ta situacija visiškai netitinka, viena situacija netitinka kitos. Priemonės yra vienokios, o lėšos paskiriamos kitokios, pagal kitokius rodiklius. Ir kada nors pamatys, gali būti, kad kada nors pamatysime, kad žemiausias BVP yra ten, kur žmonės yra laimingiausi. Ir kurgi tos lėšos paskirstomos, ar tiems, kurie turtingiausi ir laimingiausi, ar tiems, kurie nelaimingiausi. Pirmininkė, ačiū, dar yra trys norintis paklausti, tada paprašysiu svečių pakomentuoti ir atsakyti klausimus. Ponas Valnisteroj. Labai svarbu surinkti daugiau informacijos ir tada nuspręsti, ką su tą informacija daryti, ją apibendrinti. išgirdome, kad e, iš principo BVP yra vis dar labai svarbus rodiklis vystimui matuoti, vystimui ir plėtrai matuoti. Kai paskirstome lėšas, galime atsižvelgti ir į kitus e, rodiklius, bet visgi sanglaudos fondams, regioniniams fondams paskirstyti, tai iš tikrųjų yra vienas iš svarbiausių rodiklių. pagal Europą 2020 yra visiškai kitas požiūris, turime naujų fondų, kuriuos reikia paskirstyti. Taigi, išklausius svečius, man kila toksai klausimas, ar BVP plus, pagal BVP plus galima būtų nuoti tos pačius kriterijus kaip iki šiol. Čia regioninės plėtros komitete mes manome, mes tai svarstume, bet klausimas yra toks, ar mes teisingai, ar mes pakankamai pasiruošę vertinti programas ir projektus. Galų gale teritori, teritorialumo klausimas, irgi labai įdomu buvo klausyti. E, subsidiarumas, teritorialumas, teritoriškumas. Tai yra svarbu, svarbu tai atsižvelgti tai irgi turi įtakos tam, kaip mes mm, paskirstome politiką, kaip paskirstome lėšas ir tą teritorinę dimensiją turime turėti galvoje, kai apie tai kalbame. Labai svarbus taip pat ir ryšiai tarptų skirtingų lygmenų. Galiausiai mums be abejo labai reikia labai, mums labai trūksta Europos komisijos pasiūlyme. kur kalbame apie vystimo skatinimą, kad tenais irgi kiti kriterijai yra neįtraukti. Ir nekalbama apie mokslinius tyrimus. Taigi, manau, kad į tai irgi reikia atsižvelgti. Galbūt dar trūksta duomenų, bet iš tikrųjų šitas klausimas dabar yra vienas iš svarbesnių. Pone Šriuder, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog įvyko šitie klausimai. Nors mažai kas iš parlamentarų dalyvauja, bet būtų gerai perduoti jiems tai, ką išgirdome. Mes kalbame apie tai jau labai senai. Ir akivaizdu, kad BVP neatspindi visko, kas yra svarbu, kalbant apie socialinę sąnglaudą, teritorinę sąnglaudą. Vien BVP neatspindi visko. BVP rodiklis yra ribotas tai paprasčiausiai nėra pakankamai informacijos BVP rodiklyje. Ir mes patys save pribojame. Manome, kad struktūrinių fondų pagalba galime pasiekti tam tikrų tikslų, bet komisijos ataskaitoje nematome, kad tie tikslai būtų pasiekti. Dažniausiai sėkmė gan nedidelė būna, gan ribota. Būtent todėl, kad naudojant tam tikrus rodiklius yra sudėtinga parodyti tą sėkmę. Ir mes tam tikrą prasme vengiame problemų. Yra labai svarbu ir klausydama pono Vandermoten pasisakymo, supratau, kad tada, kai BVP kad, kad BVP naudojamas kaip pagrindinis kriterijus ir be BVP negalėtumėm nieko paskaičiuoti, nes BVP rodo ekonominį augimą, bet regiono padėtis atsispindi daug geriau, jeigu mes atidžiau pažvelgtumėm ir į kitus kriterijus, pavyzdžiui, socialinius. Reikia turėti galvoje teritorinę, socialinę ir ekonominę dimenciją. Todėl tam tikrose miestuose, pavyzdžiui, Vokietijoje, oficiali, pagal oficialius duomenis matome, kad e, vyksta mm, vystimasis pažanga, bet jeigu pamatų, atsižvelgiame ir į kitus rodiklius, tada matome, kad iš tikrųjų tos dėlės pažangos nėra. Būtent e, todėl čia reikia įtraukti daugiau rodiklių, nes jeigu atsižvelgsime tik į BVP, nežengsime visiškai į priekį, stovėsime vietoje. Ir tada vystimasis bus ne pozityvus vystimasis, o tiesiog stagnacija. Jeigu mes atsižvelgsime tik į BVP, tada nebus realaus, realios pažangos ir nematysime tikrų rezultatų. Dėl teritorinių aspektų, mm, tas pasisakymas man buvo labai įdomus. Akivaizdu, kad BVP nėra tiesiogiai priklausomas nuo padėties regionuose. Ir iš pasisakymo buvo aišku, kad tai priklauso nuo to, į kokius rodiklius atsižvelgsim ruoždami statistiką. Uh, Pavyzdžiui, vakarų ir vidurio Europoje yra mažiau e, lėšų, bet e, rytų Europoje liktai yra daugiau. Jeigu mes sutelksime lėšas netgi ten, kurių yra mažai į pagrindinius tikslus ir atsižvelgsime ne tik į BVP, bet ir į kitus kriterijus bus pasiekta tikslų. Ir tai buvo aišku iš pono Vandermotin pasisakymo. Matėme lik ir prieštaravimų tarp uh, pasisakiusiųjų. Pona Šlachta sakė, kad nereikia kitų rodiklių, kad užtenka BVP. Kiti kalbėtojais parodė, kai, koks ribotas yra BVP rodiklis siekiant atspindėti visą tikrovę. Taigi turiu klausimą ponui, ponui Šlachtą ką jis mano apie kitų pasisakiusiųjų e, nuomonę, nes jie pristatė visiškai kitokią perspektyvą, labai besiskiriančią nuo jo nuomonės. Taigi norėčiau sužinoti jo nuomonę apie kolegų pasisakymą. pasisakymus. Kitas klausimas ponui Vandermotin. Jeigu PVP galėtų būti papildytas ekonominių vystimus mm, dar kažkuo. Jeigu būtų galima papildyti BVP rodiklį, ką jūs siūlytumėte? žinom, kad nepakankamai tiksliai vertiname, tai galbūt reglamente reikėtų numatyti papildomų rodiklių, kad e, ištaisytumėm tą apskaičiavimo sistemą. Mes turime papildomų rodiklių, galbūt juos panaudoja, galėtumėm ištaisyti tą apskaičiavimo sistemą, koks būtų jūsų pasiūlymas. Ačiū, pirmininkė, dar Karimanelį. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū už visus pasisakymus. E, man atrodo, kad jūs nesakėte į vieną klausimą. Jau seniai daug ekonomistų sako, kad BVP nieko e, nepakeis Ir reikia galvoti apie regioninį, nacionalinį, vietos lygmenį, reikia galvoti apie pokyčius. Taip pat aš galvoju, kad e, paprasčiausiai rodikliai buvo parinkti vadovaujantis prasta metodika, neteisinga metodika. Ir reikia prisiminti e, E, augimą. PVP siejamas su augimu, bet šiandieną kaip vyksta gamyba ir vartojimas. Jeigu tas rodiklis bus naudojamas toliau, tai reikia prisiminti, kad augimas be galo neegzistuoja, nes e, turime tik vieną planetą. Taigi nežinau, ar tinka tai sanglaudos politikai. Mes turime galvoti, kaip vyksta gamyba ir vartojimas ir taip pat nepamirškime kito aspekto - aplinkosaugos. Egzistuoja problemas su rodikliais čia, nes spekulacinė ir reali ekonomika taip pat nebuvo buvo suplaktos į vieną vietą dabar e, galvojama apie pirmiausiai turtingumo turto aspektą. Bet kas tai yra? Ar tai socialiniai dalykai, sveikata, santykis su nedarbu? Kas tai yra? Manau, kad šis klausimas yra e, esminis, kalbant apie rodiklius. Tas dalykas sakoma, kad dabar neturime kito pasirinkimo, bet egzistuoja ir e, tam tikrai svertai, koeficientai, kuriuos galime pasitelkti. Ir atsiranda naujas rodiklis, e, kurį šiandien taiko daugumas regionų. Sakoma, mes e, e, pradėsime skaičiuoti savo pėtsaką ekologinį pėtsaką. Tai yra aktualu urbanizuotams teritorijoms, nes urbanizacijai gauna vis e, didesnį, platesnį pobūdį. Dar vienas klausimas yra demokratijos klausimas. Ar kas nors yra paklausę piliečių, kas juos daro laimingiausiais gyvenime, kas suteikia daugiausia laimės tai yra tam tikros dalyvavimo galimybės. Aš susitikau su žmonėmis iš e, padikaliai ir apie tai kalbėjau. Buvo kalbama apie socialinės apsaugos aplinkos e, dalykus kaip svarbiausius. Taigi, kaip integruoti galimybės dalyvauti žmonės, aš to norėčiau jūsų paklausti. Dabar ekspertų paprašysiu atsakyti, kaip jūs norite. Tokia tvarka ir atsakykite, ar taip, kaip kalbėjote, ar kita tvarka. Uh, for, for Ačiū už pastabas ir klausimus. Iš pat pradžių norėčiau pacituoti dalį savo išvadų. Galbūt e, kai kurie parlamento nariai e, mane net teisingai suprato, tai reiškia, kad nepakankamai tiksliai kalbėjau. Pasakyčiau, kad BVP vis dar yra svarbus rodiklis, bet reikėtų gerinti jo skaičiavimo metodus. Mes turėtume, galbūt tai ir nėra pats geriausias rodiklis, tačiau vis tiek turėtume stengtis gerinti BVP. Daug kas buvo sakyta apie palyginimus regioninių lygių. Mes naujose valstybėse narėse, sostinėse esame numatę labai didelį BVP augimą. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes netinkamai vertiname gamybą kitose regionuose ir viską sutelkėme į, pavyzdžiui, Prahą, Varšuvą, Budapeštą. Be to mes netinkamai tvarkome finansinės paslaugas. Tai yra dar vienas pavyzdys, kur būtų galima daug ką patobulinti. Taip pat aš jau sakiau, kad į BVP skaičiavimą mes įtraukiame e, gaminius, kurie kenkia aplinkai. Taigi yra daug priežasčių, e, leidžiančių teikti, kad turime tobulinti savo metodiką. Antroje savo pranešimo pusėje sakiau, kad turime renkti įvairius sintetinius rodiklius, kurie ypač parodytų gerovės lygį ir tautų valstybių turtą. Man atrodo, kad Eurostate ir nacionaliniuose statistikos biurose kyla problemų skaičiuojant valstybių tautų turtą, nes tai daryti yra daug sudėtingiau. Aš taip pat kalbėjau ir apie sanglaudos socialinę ir teritorinę dimensiją. Šie klausimai buvo iškelti. Janui Olbrechtui noriu pasakyti, jis iškėlė labai svarbų klausimą. Jam noriu pasakyti, kad mes atsižvelgėme į tas dimensijos, kurios yra įtvirtintos ir sutartyje, tai yra socialinė, ekonominė ir teritorinė dimensija. Ir tada sprendžiame, kam skirti lėšų. Tačiau yra ir kitų sanglaudos aspektų, kurie neįeina į sutartį, tai yra kultūrinė sanglauda ir politinė sanglauda. Jeigu įtrauksime ir šiuos aspektus, tai mūsų suvokimas, kam turėtų būti skiriamos lėšos, gali šiek tiek pasikeisti, jeigu galvosime ne vien apie augimo skatinimą. Ačiū. Mm, buvo iškeltas klausimas, ko trūksta reglamentuose Aš manau, kad programų lygių galime įvardyti keletą trūkumų. Yra tam tikrų bendro pobūdžio rodiklių ir konkrečių rodiklių, tai yra įmonių, dalyvių skaičius. Taip pat turime BVP ir kartais yra prašoma paaiškinti sąsąją. Taigi ir trūksta kažko per vidurį. Galima turėti daug informacijos, tačiau reiktų e, spręsti, ko trūksta tarp ES strategijos Europo 2020 rodiklių, bendro pobūdžio rodiklių ir konkrečių veiklos rodiklių. Ir manau, kad kalbant apie konkrečius rodiklius, labai trūksta teritorinės dimensijos. Dabar labai daug dirbama su prieinamumu, tačiau pataisykite mane, jei klystų, ES nemačiau ne vieno prieinamumo rodiklio, kuris negarantuoja augimo. Yra kalbama apie augimą, tačiau reikia galvoti ir apie teisingą prieigą. Ir manau, kad būtent su prieigos klausimais reikėtų dar dirbti. Um... Ačiū, ačiū už pastabas, už klausimus turiu pasakyti, kad visi regionai bando žaisti ribomis, taisyklėmis ir mane stebina, kad nėra taisyklių, kurios leistų apdovanoti, atlyginti regionams, jeigu jie viršyje nustatytus rodiklius. Pavyzdžiui, jeigu vykstama į Londono olimpinės žaidinės, viršijus normatyvus yra numatomi tam tikri prizai. Taigi turėtų būti suinteresuotumas viršyti, rodiklius viršyti ribas. Reiktų numatyti atlygį, kai tai pasiekiama. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, tai yra teritorinės mm, aspektas. Turiu pasakyti, kad kasdienis darbas įvairiose šalise skiriasi ir kai manau, kad reikėtų geriau išanalizuoti, kas yra mūsų kasdienio gyvenimo svarbiausi e, vienetai. Dėl pažangiausių regionų manau, kad jie turi būti įtraukti, juos reikėtų skatinti. Tačiau yra labai sunku vertinti, koks yra kompetencijos lygis ir kokios yra sąsojos traptų kompetencijos centrų. Oui, alors pour répondre à... Atsakysiu į paskutinį pateiktą klausimą. Pritariu minčiai, kad BVP nėra geriausias rodiklis uh, tarptautiniams e, iššūkiams atremti, taip pat užtikrinti tvariam augimui. Mūsų buvo paprašyta e, pasižiūrėti paprastai į problemą atliekant tyrimą ir pagalvoti apie perskirstimą šitą aspektą ir taip pat apie sanglaudos politiką. Taigi mes būtent dirbame pagal tokią struktūrą. Konkrečiai mūsų buvo paklausta, ką galėtume pasiūlyti papildomai apie BVP. Pasakyčiau, kad gerbuvio rodiklį taip pat grinosios paimos po perskirstimo lėšų, taip reikėtų sveikatos rodiklį e, paminėti, ypač dėl vyrų gyvenimo trukmės ir sveikatos Dar vienas dalykas svarbus - mokslinio tyrimų ir švietimo kokybė. Reikėtų pasakyti, kad e, Eurostatas gali mums pateikti duomenis pagal regionus. E, e daugelis valstybių narių turi dėje tik nacionalinius rodiklius, taigi tie rodikliai nėra e, išsamus. E, Dar galėčiau pasakyti, kad reikėtų labai rimtai pagalvoti apie e, tai, ar nereikėtų peržiūrėti NOTS 2 ir NOTS 3 regionų, galvoti apie e, e, darbo rinką užimtumo aspektą. Kai kuriuose valstybėse narėse reikėtų tikrai skaityti nors 3, kai kur nors 2. Belgijoje yra. Mm. E, pereinama virš e, tam tikrų e, federalinės, federalinės struktūros elementų, kad būtų galima atspindėti užimtumo kriterijų. Dėl kitų rodiklių buvo pažiūrėta regionuose į neligumo skaičius, ne, neligybės skaičius. Taip pat e, buvo pasižiūrėta į bendras nacionalinės pajamas iš kitų perspektyvų, ne visuomet galima jas paskaičiuoti. Turime dirbti pagal social, remdamėsi socialinėmis apšvalgomis su labai nedidelėmis imtimis taip pat pasinaudoti mokesčių statistiką, kuri dėja yra labai tendencinga, nes vargingiai gyventojai e, teikia informaciją įsame apie savo pajamas, o e, turtingesni e, linkia yra sukčiauti. E, turime kelti klausimą, ar norime įvertinti socialinį pažeidžiamumą. Jeigu taip, tai galime pasitelkti daugybę kitų rodiklių, kurie leistų tai padaryti. Tuo pačiu metu reikėtų e, prisiminti, kad nacionaliniu mastu socialinio pažydžiamo e, rodikliai taip pat yra tendencingi. Vienodinami nedarbo duomenys pagal nacionalinius teisės aktus labai nemažai žmonių gali registruotis kaip bedarbė. Taigi paskaičiuoti yra labai sudėtinga, net jeigu tai ir galima padaryti, tą reikia daryti nepriklausomai nuo ekonominės, socialinės ekonomikos veiklos rodiklių. Labai ačiū. Matome, kaip yra viskas sudėtinga, bet noriu vėl kelti klausimą, koks yra tikslas. Ar mes sieksime įdėkti naujus rodiklius, skirtingus, tokiu atveju turėtume nuolat savęs klausti, kokia yra jų esmė. Ar, pavyzdžiui, gyvenimo kokybė tikrai yra svarbiausias rodiklis man taip. Reikėtų prisiminti, kad vienas iš sanglaudos politikos tikslų yra mažinti e, skirtumus tarp regionų ir gyvenimo kokybė būtų objektyvus kriterijus. Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Reinas Vestfalija, Briuselis, Praha. E, kaip įvertinti šį kriterijų? Atrodo, viskas yra gana sudėtinga. Dabar mažėja finansavimas, mažinamas finansavimas ir reikia konkrečiai galvoti, ko realiai galime tikėtis iš sanglaudos politikos, kitaip tik tai kursime naujas iliuzijas, lūkesčius, kurių negalėsime įgyvendinti. Manau, kad bandymas sumažinti skirtumus yra visai vertingas, tačiau jeigu finansavimas mažės, turėsime uh, atsisakyti konvergencijos regionų išnyks per būsimą programavimo laikotarpį, liks keletas tik regionų ir teritorijų. Taigi turėtume pagalvoti, kokį, savo, kokį įnašą galėtume įnešti. Mes, man atrodo, neturėtume užsimoti plačiau, negu kad realistiškai įmanoma. Kokie kiti rodikliai? Ar skurdas gali būti toks rodiklis, bet kaip įvertinti, išmatuoti skurdą, kaip apibrėžti jį, Manau, kad e, skurdo veiksnys yra labai svarbus. Galbūt jį būtų galima paskaičiuoti kaip procentą pagal skirtingas šalis, bet tai nėra taip paprasta ir galbūt susidursime su skirtingomis pasiekmėmis ir turime labai gerai pagalvoti prieš pasakydami taip ar ne, kam nors, kokiam nors naujam elementui. Galbūt reikėtų atlikti tam tikrus atskirus paskaičiavimus prieš e, įvedant visuotinai rodiklius. Mes turime žinoti, ko norime ir man tai yra asmenis dalykas. Galbūt vieną veiksnį galėtume lengvai įvertinti, tai yra demografinis veiksnys. Pagalvokime apie tai, nes tai kai kuriuose regionuose E, problema turinti labai rimtų pasiekmių, galbūt demografinis kriterijus ir galėtų būti vienas iš papildomų kriterijų. Kitas klausimas, ar būtų prasminga numatyti valstybėse narėse pačiose viduj tam tikrus rodiklius. Bet bijau, kad galime viską tik tai labiau sukomplikuoti. Manau, kad mes labai atsargiai turime dirbti ateityje. Ačiū, Šonas Kelis. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti prelegentams. Diskusija labai įdomi. Iš politinio požiūrio taško iki šiol BVP buvo lengviausias e, kelias, Leng... tačiau keletą kartų jau buvo sakyta, kad jisai nėra tobulas šis rodiklis, dėl to reikia galvoti apie kitus paminėtas skirtingi pasiūlymai, e, buvo kalbama apie tai, kaip sunku paskaičiuoti juos, tai yra didžiausia problema. E, BVP plus vienas, pavyzdžiui, e, disponuojamos turimos pajamos, galbūt tai galėtų būti tas papildomas kriterijus, bet skirtingose šalyse šis rodiklis bus skirtingas Vienoje šalyje gali būti vienas e, tūkstantis eurų, kitose du tūkstančiai ir panašiai. Tokie rodikliai kaip gerbuvis, skurdas buvo minimi, sveikata, gyvenimo trukmė, vėlgi gyvenimo trukmė. Tai nėra labai tikslus dalykas, nes e, dažnai m, gyvenimo būdas e, pasiturinčių žmonių e, E, sukelia įvairių sveikatos problemų, žmonės nutunka, pavyzdžiui, rūkimas yra kitas aspektas, taigi nelabai, sunku, nelabai lengva paskaičiuoti šį rodiklį ir nelengva rasti sprendimą. Jeigu e, jūs atsidurtumėte E, kambaryje, kuriame būtų gausu maisto, gineso alaus, ar jūs rastumėte, e, kreipiuosi jūs ekspertai, rastumėte vieną apibrėžimą, kuris e, būtų prasmingas, kurį būtų galima lengvai paskaičiuoti. Tik reikėtų, man atrodo, pagalvoti, kad reikėtų vis tik tai remtis BVP ir vienu ar dviem kriterijais. Dabar Rika. Kiitoksia puheenjohtaja, olen hyvin lyhyt. Ää... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, mano nuomonė, kad šalia BVP reikia dar kažko, reikia dar vieno rodiklio, bet tai nereiškia, kad BVP negalėtų likti pats svarbiausias kriterijus. Jau girdėjome nemažai argumentų, kodėl būtų svarbu turėti ir kitų kriterijų. Ir galvojant vien apie BVP, akivaizdu, kad jis neatspindi įvairiose srityse egzistuojančių problemų. Tai paaiškėjo iš daugelio pranešimų. Manau, kad galvojant apie rodiklius, vienas iš mūsų tikslų, vien, turėtų būti mažinti skirtumus tarp įvairių regionų ir kitas dalykas, kaip paremti žmonės. Buvo pasakyta, kad mes dažniausiai pradedame nuo neigiamų dalykų, nuo neigiamų rodiklių ir jie tikrai nesuteikia optimizmo. Taigi galbūt galėtume um, parengti teigiamų rodiklių, pavyzdžiui, jeigu viršijama tam tikrą normą, už tai yra atlyginama. Bet to reikėtų mm, vertinti ir rezultatų tvarumą. Ir galiausiai keletas pastabų apie senėjimą ir demografinius pokyčius. Lygindami vadinamuosius naujus rodiklius, galėtume pasakyti, kad tie rodikliai gali būti tinkama alternatyva. E, visuomenės senėjimas yra labai svarbus rodiklis ir manau, kad būtų gerai regioninėje politikoje imtis prevencinių priemonių ir nukreipti paramą į tam tikrus regionius. Ponas Antikainen labai gerai pristatė problemas egzistuojančias įvairiuose miestuose. Pavyzdžiui, Suomijoje yra daug miestų, kurių gyventojų skaičius mažesnis nei šimtas tūkstančių, bet jie susiduria su didelėmis problemomis, taigi nepakanka apsiriboti vien gyventojų skaičiumi ir maži miestai. Ir mažiems miestams reikėtų e, paramos. Ačiū. Prieš Suteikdama žodį ekspertams, norėčiau kreiptis į komisiją. Galbūt kom... kolega iš komisijos norėtų kažką pakomentuoti. Ir žinoma, prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Taip, kalbėsiu trumpai. Labai ačiū už įdomias diskusijas. Norėčiau paminėti vieną svarbų aspektą. Mano nuomonė reikėtų e, atskirti sanglaudos politikos programų vertę ir kitus dalykus. Visų pirma, žinoma, yra regionų galinčių dalyvauti progre, programuose atranka, kitas dalykas - finansinė parama ir trečias dalykas - pačių veiklos programų parengimas. Kalbant apie regionų tinkamumą dalyvauti, čia reikia rodiklių pasižyminčių tam tikromis savybėmis. Rodikliai turi būti stabilus laiko požiūrių, taip pat turi būti sutarimas, ką reiškia tie rodikliai, taip pat jų gebė, rodiklių gebėjimas mm, skatinti augimą ir taip pat mm, tie rodikliai turi suteikti galimybę nukreipti sanglaudos lėšas į tuos regionus, kuriems labiausiai reikia, į skurdžiausius regionus, nes juk sanglaudos politikos prioritetas yra remti skurdžiausius regionus. Ir žinoma, tie rodikliai turi būti suderinti ir regioniniu lygiu. Tai smarkiai apriboja galimų pasirinkti rodiklių sąrašą. reikėtų prisiminti, kad mes jau įtraukėme kitus rodiklius, kurie rodo užimtumą, nedarbą, švietimo lygį. Ir, žinoma, daug kas paliekama ir nusinteresuotųjų asmenų nuožiūrai, e, rengiant veiklos programas mm, Tose programose yra atsižvelgiama į daugybę rodiklių ir ten tikrai neapsiribojama vien BVP. Ačiū dabar žodis ekspertams. Juk kažkas turi kažką pasakyti. Prie tų trijų e, pakopų, kurias minėjo komisija, reikėtų pridėti ketvirtą, tai yra atsiskaitimas Europos parlamentui. Jeigu yra pasiekiami aiškus rezultatai, tai apie juos reikia pranešti, kad būtų galima priimti sprendimus kitam laikotarpiui. Tarp įvairių rodiklių svarbus rodiklis turėtų būti lyčių lygybė šis dalykas svarbus, juk čia mes esame keturi vyrai pranešėjai tai daug ką pasako apie dabartinę situaciją. Taip, aš tiesiog norėjau pakartoti, kad demografiniai rodikliai yra lengvai įvertinami, lengvai suprantami ir skaidrus, todėl juos tikrai reikėtų įtraukti. Ačiū. Ponas Vandermoten. Porą pastabų. Pirmiausia, noriu nuraminti poną Kelį disponuojamos pajamos e, įeina į perkamosios galios pariteto rodiklį. Mes neturime europinės statistikos apie perkamąją galę, tai yra tik nacionaliniai rodikliai, taigi jie nebus vienodi įvairiose regionuose. Taip pat buvo pasakyta, kad net ir mažiausi skirtumai tarp regionų, net ir į mažiausius skirtumus tarp regionų reikia atsižvelgti tačiau gali būti, kad konkrečios šalies tikslas e, yra kitoks. Pavyzdžiui, vienoje šalies dalyje yra didelis e, draustinis, nacionalinis parkas, kuriame e, gyventojų nedaug, kitur yra pramoninė labiau užsivyščiusi zona ir į tokius dalykus reikia atsižvelgti. Toliau disponuojamos pajamos po socialinių pervedimų. Pavyzdžiui, jeigu yra, žmonės gyvena tame regione, kuris skelbiamas nacionaliniu parku, e, kaip užtikrinti vienodą gyvenimo lygį ten ir e, labiau išsivyščiusiuose regionuose. Taigi tokius dalykus turėtų spręsti politikai. Toliau senėjimas kaip rodiklis. Vėlgi, kiekvienas rodiklis gali būti prasmingas priklausomai nuo politinio pasirinkimo. Galima sakyti, kad senėjimas yra problema, kita vertus galima teikti, kad e, senėjimas yra didelė sėkmė, nes e, dabar viskas pasikeitė. Anksčiau visuomenė sendavo dėl dėl e, mažėjančio gimstamumo. Dabar gimstamumas taip pat mažėja, tačiau žmonės gyvena ilgiau ir dėl to visuomenė sensta. Ar tai yra gerai ar blogai? Manau, kad politikai turėtų priimti sprendimus atsižvelgdami į tikslus. Taip, senėjima, pirmininkė, senėjimas galėtų atverti ir naujų verslo galimybių. E, šiandien mes neturime priimti sprendimų dėl rodiklių, bet manau, kad ši diskusija ir ypač jūsų pasisakymai, jūsų pristatyti tyrimai ir jūsų patirtis mm, mums mus paskatino apie daug ką pagalvoti, galvosime apie tai, apsispręsdami dėl teisės aktų. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs mm, pateiksite mums savo dokumentus, išplatinsime juos mm, visiems posėdžio dalyviams. O komisijai pasakysiu, kad taip mums reikės jūsų turimos informacijos, kai mes kalbėsime apie tam tikrus reguliavimo bazės elementus. Ačiū ir komisijai. Kolegos, baigiame šį posėdį. Kitų klausimų darbo tvarkėje neturime, nebent jūs norėtumėte iškelti kokį nors klausimą. Kitas mūsų posėdis numatytas sausio 25 dieną. Noriu jums palinkėti gero poilsio per artimiausias dvi savaitės. Pirmininkė dėkoja vertėjams. Linkiu visiems linksmų kalėdų, laimingų naujųjų metų. Ačiū, posėdis baigtas.